Gerbimi kolegos, atrodo jau susirinkome visi. Šiek tiek laukime, kadangi norėtume pirmą išspręsti pavaduotoje rinkimų klausimą. Tačiau viena kandidatė dar netvyko, todėl siūlyčiau palūkėti dar porą minučių, kol ji pasirodys salėje ir tada jau mes pradėsime mūsų posėdį. Perfekt, nun sind alle Kandidaten zugegen. Jetzt können wir anfangen. Also, dann darf ich die Sitzung. Taigi, dabar pradėkime posėdį, skelbiu jo pradžią. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - pirmininko pavaduotojų rinkimai. Kodėl reikia mums rinkimų? Luigi Berlungueri, jisai buvo komiteto pirmininko pavaduotojas, anksčiau dabar tapo e, SND frakcijos koordinatoriumi tapo paaikštintas ir dabar negaliu būti pirmoji pavaduotoja, jis atsisakė šitos pareigybės ir SND frakcija pasiūlė ponę Regner į pirmininko pavaduotojas. Visi dokumentai buvo parengti, finansinių interesų deklaracija taip pat pateikta. Norėčiau nu, paklausti, kas už ponę Regner. Kelkite rankas. Niekas neprieštarauja, susilaiko niekas neslaikė. Kolegė Regner, sveikiname Jūs tapus pavaduotojai. Socialdemokratų frakcija pasiūlo trečią pavaduotoją, tai yra buvusios kolegos Regner vieta. Dabar siūloma kolegė Kasteks. Ar būtų kokiu nors klausimų abejonių, visi dokumentai parengti, kas už, kas prieš susilaiko. Taigi, kolegė Kasner, kas tik sveikinu ir jūs, dėkuoju jums, kolegės, už darbą iki šiol ir džiaugiuosi, galėdamas bendradarbiauti jau jūsumis, būnant naujose pareigose. Darbo tvarkė yra keletas techninių pakeitimų. 31 po 16 klausimo bus 30 po 26, po 25 ir dar įtraukta papildoma klausimų. Vienas dėl teisinio pagrindo, kuriant Europos pabėgėlių fondą. Ir dar du dalykai susijęs su kitais teisės klausimais. Mes įtrauksime šitos dalykus į darbo tvarkę jau darbo tvarka. Kitasis darbuotkės klausimas, tai yra pirmininko pranešimai. Norėčiau atkreipti dėmesį tik tai į tai, kad e, po šio posėdžio pusę pirmos yra organizuojamas prieimimas arba kokteilis. Atsisveikinsime su kolegė Volės. Kas... Martinez, unsere. Diana e, Regner taip pat tampa komiteto sekretoriato pirmininkė arba vadove ir aš norėčiau visus pakviesti jūs į šitą prieimimą ir tikiuosi, kad jūs užtruksite šiek tiek jame. Sausio 30 dieną Stojanovas atsiuntė mums laišką ir prašė apginti jo parlamentinį imunitetą Tačiau šiuo laišku jisai atsisakė šito prašymo, kadangi procedūros jau baigėsi, praėjusį kartą jau dėl formalių priežasčių, aš tik turėjau jums, jūs informuoti. Ketvirtasis darbuotojas klausimas posėdžio protokolo tvirtinimas, tai yra posėdžio, kuris įvyko sausio 25-26 dienomis, nėra jokių prieštaravimų, todėl tvirtiname posėdžio protokolą toks, koks jis yra patiktas. Ir Dabar turime pasikeisti nuomonėmis dėl teisės aktų nusteikto finansinės, finansinės atsakomybės, konsultacijos finansinės atsakomybės audito dalinio keitimo. Pranešėjas Said Karim siūlo šitą klausimą nagrinėti kartu su šeštoju klausimu konkretus viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatymo audito reikalavimai. Taigi, žodis pranešėjui. Chairman, for... Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad galima aptarti iš karto abių klausimus. Norėčiau pasakyti, kad labai gerai pradėti nuo tokio paprasto dalyko anksti rytą. Jūs visi prisimenate, aš esu savo frakcijos koordinatorius ir man reikėjo padirbėti, kad aš įtikinčiau kolegas parengti šį pranešimą ir sakiau kolegoms, kad jūs norėjote, kad būtų sprendžiama šita labai sudėtinga tema ir aš, man pavyko e, į, jos įtikinti, kadangi kolega e, perdavė visą tą dokumentaciją man ir man reikėjo pratesti jo darbą. Dažniausiai aš pasirašau prieš kalbėdamas, tačiau šiandien to nepadariau tačiau to nepadariau dėl to, kad šita tema yra ypatinga, kadangi labai daug e, suinteresuotų šalių yra sprendžiant šitą klausimą ir todėl labai svarbu, ką pasakys pranešėjas, kadangi viskas bus e, protokoluojama, fiksuojama ir e, bus stengiamasi, kad šita diskusija būtų ko profesionalesnė. Ir žinoma, neatsižvelgiant į vairias politinės įtakas, kurios tiesiog sklando ore. Todėl labai svarbu parengti rimtas išvadas šiuo sudėtingu klausimu. Aš norėčiau pasakyti, kaip mes įsivaizduojame, koks turėtų būti auditas, sakykime, tai nėra tik tai įmonės ataskaitos pateikimas, tai yra daug platesnis dalykas ir mes manome, kad Komisija teisingai sako, kad tai yra paslaugos, kurios gina viešąjį interesą ir tas paslaugos teikia profesionalai. Todėl kokybė turi būti svarbiausias dalykas, kalbant apie auditą ir taip pat reikia kalbėti apie tai, ar tas auditas atliepia visuomenės interesus visi suinteresuotos šalis sutinka su komisija, kad reikia gerinti audito kokybę ir naudingumą arba galimybę audito duomenimis naudotis visuomeniai. Ir komisija taip pat mano, kad suinteresuotos šalis nebūtinai susitarė dėl to, ar galima pasirinkti vieną ar kitą audito bendrovę rinkoje. Labai svarbu, kad būtų pasirenkama pagal vienodus principus, kad būtų užtikrinama prieiga į rinką, kad būtų užtikrinamas skaidrumas ir kad būtų sprendžiamos visos potencialios problemos, jeigu auditas e, nepavyktų. Kalbėdamas konkrečiai apie reglamentas, galėčiau pasakyti, kad uh, projektuose iki šiol buvo sprendžiama, stengiamės spręstas problemas, kurias pastebėjo komisija. Yra pasiūlyta įvairiausių naujovių dėl to, kaip turėtų veikti audito e, bendrov, paslaugas teikiančios bendrovės ES. Taip pat buvo pabrėžtas tų audito bendrovių vaidmuo, numatant daugiau e, e, lankstumo uh, suteikiant balsavimo teisę audito bendrovėse. Tačiau yra numatytos ir tai tam tikrai apribojimai audito bendrovėms ir labai svarbu, kad tos, tie kliuviniai būtų pašalinti. Ir antra, taip pat yra siūlomas e, tų audito bendrovių sertifikavimas, kuris būtų pripažįstamas ir kitose valstybėse narėse. Šita mintis mintis yra suformuluota ir patvirtinta atskirų audito bendrovių, kurios dirbdamos kitoje valstybėje turėtų pereiti tam tikrą patikros testą arba sertifikavimą, kuris užtikrintų profesinę kvalifikaciją. Ir be to šiame pasiūlyme yra, yra numatyta e, galimybė paskirti audito įmonės didelėms įmonėms. Šita nuostata yra antikonkurencinė ir ko gero reikėtų ją stabdyti. Pagal šitą reglamentą tik tai viešosios, viešojo intereso įmonės galėtų e, k, e, išspręsti tas problemas, kurias paminėjo komisija. Šiame reglamente yra numatyta daug temų, kurios turėtų atsispindėti audito paremtose ataskatose. E, yra pateikta bendrasis, bendra ilgoji ataskaita, kurioje yra numatyta, kokie punktai turi atsispindėti šiuose ataskaitose. Apie tai mes kalbėjome diskusijose su kolegomisi. Labai daug yra įvairiausių minčių išreikšta dėl audito bendrovių veiklos reglamento. Tačiau aš norėčiau priminti, kad visos šitos nuostatos neatspindi visų tų nuostatų, kurias pateikė komisija. Mes turime dar kartą grįžti prie tų nuostatų, kurios yra pateiktos reglamento projekte reglamente yra stengiamės išvengti interesų konfliktų ir taip pat nustatyti tas ir tas, kuriuose neveikia audito bendrovės. Svarbu, kad e, audito bendrovės neteiktų paslaugų, kurios nesu, nesusijusios su audito tiesioginėmis paslaugomis. Vienas trečdalis audito bendrovių pajamų sudaro pajamos, kurios yra e, gaunamas iš kitokios veiklos. Ir galiausiai dėl koncentracijos reglamento projekte numatyta ES lygmenių e, privalomas audito firmų rotavimas privalomas rotavimas reiškia, kad kas šešeri metai turėtų būti pateikta informacija apie audito bendrovės, pasiūlant, kokios bendrovės turėtų būti keičiamos kitomis. Ir ta rotacija kol kas e, nėra labai e, dažna. Siūloma kas šešis metus numatyti tokią rotaciją. Taip pat yra siūloma numatyti privalomus e, aukcionus arba konkursus audito bendrovėms imtis tam tikros audito veiklos. Todėl komisija siekia, kad būtų atverta e, e, galimybė konkuruoti ir mažoms įmonėms, kurios iki šiol dar niekada neturėjo galimybės laimėti tokius konkursus. Šita tema yra labai sudėtinga ir todėl aš nenorėčiau minėti atskirų dalykų, kurie yra siūlymi reglamento projek e, projekte dėl tarptautinių standartų, dėl nacionalinių tarnybų. Mano manimu, šiame pasiūlyme atsispindi esminiai komisijos pasiūlymo variantai. Aš tikiuosi, kad ateities diskusijose uh, mes pastebėsime tuos trūkumus, kurie išryškėjo finansų ir ekonominės krizės metu ir numatysime, kokiuose srityse reikėtų papildomai padirbėti. Reikia dar gerokai diskutuoti, ko mes tikimės iš audito ir kaip jis turėtų atrodyti. Todėl diskusijos turėtų atspindėti e, šios profesijos esmę, reguliavimo nuostatas ir mm, matyti, kas bus pagrindiniai tos audito veiklos e, naudos turėtojai. Kovo 27 dieną mes išklausysime šiuo klausimu daug suinteresuotų šalių atstovų posėdžio metu. Aš esu įsitikinęs, kad komisija supranta, kad dar ankstyvas etapas ir mes dar galime daug nuveikti siekdami pažangos. Reikia apibendrinti pa, e, idėjas, pasiūlymus, kurių tikiuosi iš kolegų ir tikiuosi gauti tuos pasiūlymus, juos įvertinti, išanalizuoti ir aš tikiuosi, kad šitas e, komitetas parengs ir parlamentui, ir tarybai priimtiną tekstą. Ir kažkaip norėčiau pabaigoje e, padėkoti komisijai už ryštą parengti poveikio vertinimą. Komisijos atstovas susitiko vakar su manimi, aš dėkuoju jam už labai atvirą dialogą aš nuosekliai reikalavau pagerinti tekstą, rengiant mūsų patirtimi, rengiant tokius teisės aktus. Ir aš manyčiau, kad šitas reglamentas galėtų būti vienas iš dokumentų, kuris bus įvertintas poveikio vertinimo atskiros tarnybos. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad laiko terminai yra tokie. Pirma, mes kovo 27 suorganizuosime klausimus, po to bus pateiktas panešimo projektas ir Liepos 90 dienomis, e, rugsėjo 19 dieną galite, iki 19 dienos galite pateikti savo pakeitimų siūlymus, daug laiko dar liko. Pakeitimų aptarimas vyks spalio 10-11 dienomis, vėlgi laiko bus pakankamai. Balsavimas komitete dėl projekto vyks lapkričio 27 ir yra numatyta, kad galiausiai šitą temą pateiksime plenarniai sesijos nuožiūrai kitų metų sausio mėnesį. Taigi aš dėkoju už jūsų susidomėjimą ir tikiuosi iš jūsų komentarų. Ačiū pranešėjau. Yra daug pageidaujančių kalbėti šią labai įdomia komitetui tema, tuo labiau, kad yra parengta žalioji knyga. Kolega Masip. Gracias, presidente. Gracias también a mi kolega. Dėkoju, pane pirmininkė. Dėkoju kolegai ir bičiuliui Karimui už jo pasisakymą. Esu vienas iš tų, kurie mano, kaip sakė ir pirmininkas, kurie mano, kad tų mums perduotų pono Barnie tekstų drąsa yra puikiai iliustruota, tai yra iš tiesų labai drąsus ir abicingi siūlymai, kaip sakė kolega Karim. E, tai yra tokie siūlymai, apie kuriuos verta diskutuoti Europos parlamento komitete. Pritariu tam, kad nuo komisijos analizės šiuo atveju nukrypti nėra verta. Kolega Karim minėjo dėl krizės šį beitą. Ta krizė mus krečia ir toliau, krečia visą Europą ir pasaulį. Krizė yra susijusi iš esmės su tuo, kad nebuvo reikiamo reguliavimo. Komisaras Makryvy pradėjo diegti minimalės reguliavimo taisyklės, o dabar komisaras Baroso uh, ir, ir, ir komisija ir toliau teigia, kad negalima palikti šios ryties nereguliuotos ir bandoma ją sureguliuoti. Ir dabar e, akivaizdu, kad pono Makryvį e, darbo komisijoje metu buvo tikrai labai dereguliuota mūsų aptariamas rytis ir toliau taip dirbti nebegalima, tą tenka konstatuoti. Taigi turime taip pat drąsiai ir mes imti šios temos, kaip drąsiai savo pasiūlymus formuluoja Europos komisija. Mes sulaukėme taip pat ir Europos parlamento tekstų. Šią temą esame juos priėmę. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pranešėjas taip pat e, atkreipsiu juos dėmesį, turime dirbti remdami pranešėjus ir žinome, kad savo pranešėją, tiksliau žinoma, kad pranešėjas yra atviras pasiūlymams, jis gins Europos parlamento poziciją. Europos parlamentasgi turi pareikšti savo nuomonę dėl tų tekstų, kurie jau buvo priimti. Manau, kad turime tokios linijos ir laikytis. Turime siekti kuo didesnės daugumos pozicijos kaip buvo Europos parlamente priimant žalėją knygą. Tuo metu aš buvau pradėšėjęs šiuo klausimu. Manau, kad būtų pavojinga nukrypti nuo bendros linijos laikymosi. Turėtume negryžti prie to, ką jau esame pasakę dėl audito įmonių. Pranešėjas mums kelia naujus klausimus, Tie klausimai be abejo turi būti iškelti. Pavyzdžiui, bendras auditas yra tokia nauja idėja, tai yra ta mintis, kurią iškėlė ekonomikos reikalų komitetas. Paskui mes šį siūlymą balsavome plenarnėme posėdėje. Šį siūlymą aš labai atidžiai išnagrinėjau. Prancūzijoje, pavyzdžiui, tie bendri auditai yra sėkminga praktika. Prancūzijoje įstatymai leidžia išspręsti visą eilę problemų, su kuriomis susidūrėme mūsųse, pavyzdžiui. Mūsųse konfliktų dėl to kyla žymiai daugiau, Prancūzijoje jų faktiškai nėra, dėl to, kad tas bendras auditas gali vykti net ga, gali vykti bet kokiomis aplinkybėmis, nors juridiškai jis kartais gali būti ginčytinas reikalas. Na, ši sistema, sakyčiau, Prancūzijoje pasiteisino ir buvo išvengta masinės audito įmonių koncentracijos manau, kad koncentracijos problemas turime išspręsti kartą ir visiems laikams. Jeigu nepasirinksime teisingo kelio, kils pavojus visai ekonomikai. Turime išvengti, kad neatsidurtume vėl naujoji krizės sukūry su naujai iškylančiom problemom. Dabar turime keturias stambiausias audito įmonės Ir jeigu nesimsime priemonių, jos ir toliau diktuos visiems savo sąlygas. Gali iškilti ir kitų taip pat didelių problemų, jeigu nepadarysime reikiamų žingsnių teisingą kryptim. Mes esame viso labo kuklus teisės aktų kuriejai, turime atlikti savo darbą, tinkamai prisimdami mums tenkančius įsipareigojimus ir veikti nepriklausomai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pridurti. Mane stebina kai girdžiu lobistų atstovus e, kalbant apie jų siekius, sulaukė kai kas net grasinimų. Aš, pavyzdžiui, tokių grasinimų sulaukiau. Man tai atrodo netoleruotina. Tikiuosi, kad ponas Karim nesulauks panašių grasinimų, nes e, manyčiau, kad reikia užkirsti kelią tuos menų galimybėj patekti į parlamentą. Jeigu jie čia ateina su grasinimais, jie čia nėra laukiami. Turime dirbti parlamentinį darbą nepriklausomai ir laisvai. Viena iš stambių audito įmonių man tikrai grasino. Aš tarp kitko e, pranešiau apie tai Europos parlamento vadovybei. Mes turime dar laiko, galėsime diskutuoti detaliau apie visas šias problemas, galėsime gal apsispręsti, kokia bus mūsų laikysena, tačiau noriu pasakyti, kad su lobistais reikia elgtis labai griežtai. Dėkoju. Ačiū. Sì, eh, io vorrei sottolineare. Dėkoju. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų komitetui šis klausimas yra labai svarbus. Manyčiau, kad visi turime prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Gana patenkintas likau pono komisaro Barnie darbo bei šiandieną pateiktų pasiūlymų. Mums yra žinoma, kad su Barnie mūsų ryšys tam tikrą prasme yra dialektinis sakykime, tokiuose srityse kaip patentai e, ar, arba kaip e, viskas gerai, o ten, kur kalbama apie autorių teises, tai matomas tam tikras lėtumas ir konstatuojame, kad komisija veikia nepakankamai gerai tose išsityse. O pasiūlymas, kaip sako kolega Masyp, yra drasus pasiūlymas ir aš manau, kad tokioje dvasioje pranešėjas ir siūlo klausimą spręsti. Nepaisant visko, norėčiau vieną klausimą pabrėžti. Reformą atliekame šitame sektoriuje, turime konkretizuoti. E, e, valdybos peržiūrėjimas ir kontrolė atsiliepia į reikalavimus keliamus vieningai rinkai ir jeigu norime e, garantuoti produktivumą ekonomikoje, turime eiti tų kelių. kai kalbama apie socialinį e, vystimą, tai nepakankamai išiškinami kai kurie momentai, tačiau vis tik tais ekonomikai, ekonomikai e, e, reikalinga. Šitas dalykas reikia padaryti, kad tų keturių didelių kabinetų audito nebeliktų, turbūt, kai kalbėsime kitą kartą apie e, autorių teises, dar pakalbėsime ir apie tai. Norėčiau pastebėti, kad kai ekonominės. Kartais būna tokių ekonominių darinių, kurie e, gina tik savo interesus, bet ne ES interesus ir dėl to, aišku, ES kyla sunkumų. Ir e, dėl to ir ponas Masip ir pateikė savo pamastymus. E, nes jis iš tiesų iš lobistų pusės gavo grasinimų Taigi Europoje tie interesai persipinę, mes norime pabaigti kurti vieningą rinką, e, išsilaisvinti nuo kai kurių prievalių, tačiau kartais dėl to kyla labai nemažų sunkumų. Ne, sunkumų būtent dėl lobistų. Mes labai džiaugiamės galėdami konstatuoti, kad mūsų santykiai su ekonominiu pasauliu, su įmonių atstovais yra nuolatiniai santykiai, mums to reikia, tačiau kai kuriais atvejais lobistų E, elgesys nebūna konstruktyvus, toli gražu ne. Taigi mes atstovavome viešajam interesui, mes turime e, akcentuoti e, lankstumą, yra kai kurių trūkumų, bet mes turime pasitikėti kolega Karim, pranešėjų. Dar dėl, dėl, dėl paso, ta paminėta mintis E, Vis, viskas, kas ten paminėta, taip pat ir ši mintis yra gerai ir mums reikia jaus, jas įraš, įtraukti. Mulțumesc. Eu aș e, porni considerațiile mele plecând de la prima frază. Colegul Budu. Norėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlyme pirmajame sakinėje yra, yra sakoma, koks vaidmuo tenka audito bendrovėms krizės akivaizdoje. Turint būtent tai omenyje, norėčiau pasakyti, kad ne audito bendrovės turėtų domėtis bankų e, rizikos aspektais. Tačiau yra ir tokių įmonių, kurios užsima to bankinės rizikos įvertinimu. Audito bendrovės turi domėtis, ar atskaitomybė atlikta tinkamai, ar tinkamai pateiktos ataskaitos, kuriuose atsispindi finansinės ir ūkinės veiklos tikrovė. Tačiau jeigu kas nors įvyksta su kredito paimančią bendrovę, jeigu ji tampa e, nemoki, tai bankas turėtų numatyti tam tikras e, sankcijas arba numatyti tam tikrus papildomus mokesčius, o audito bendrovė turi nustatyti, ar rizika, e, ar tokie mokesčiai buvo sumokėti, tačiau įvertinti riziką neturi audito bendrovės. Nekilnojimo turto rinka sužlugo dėl to, kadangi bankai e, į kairę ir į dešinę išdavinėjo rizikingus kreditus. Europos bankai, be kitako Vokietijos ir Prancūzijos bankai pradėjo supirkinėti Graikijos valstybės obligacijas pagal nominalinę emisijų vertę. Tačiau, kai prasidėjo krizė, šitie vertybiniai popieriai neteko savo uh, vertės. Ir tai reiškia, kad šitie negautai pelnai atsispindėjo bankų sąskaitose Aš galvoju, kad turint omenyje tokią situaciją, krizė dar labiau uh, pagilėjo, tačiau valstybės uh, obligacijų emitentai neturėjo jokių problemų dėl to, kad kilo krizė. Todėl reikėjo audito bendrojėmis iš anksto išvelgti visą pavojų. Taigi audito bendrovės neturi galimybės ir negali įtakoti potencialios rizikos, o tiesiog konstatuoti atskaitomybės kokybę. Taigi e, komisijos tas pirmasis sakinys turėtų būti keičiamas. Aš nemanau, kad čia kalbame apie esminę problemą finansų rinkos uh, koncentracija. Mes manome, kad mums reikėtų imtis teisinių nuostatų, kad ir kiti galėtų dalyvauti šioje rinkoje, tačiau kita vertus dabartinis modelis, kuris yra taikomas kaip mišrus modelis, negalėtų būti E, tęsiamas. Nemanau, kad šitas uždavinys turi būti išgrynintas ypatingai. Galbūt reikėtų paieškoti taip vadinamo aukso vidurio kelio. Aš nepasak, pasisakau už tai, kad tos mišrios įmonės tiesiog būtų likviduojamos. Aš suformuluosiu savo pagrindinę mintį štai kaip. Galbūt galima numatyti dvigubą e, ribą dėl e, atsiskaitimo už paslaugas, už audito paslaugas, kad e, ir klientas, ir įmonė atsiskaitytų pagal tam tikrą maksimalę sumą. Klientas turėtų žinoti, nustačius tam tikrą ribą, jog jis gali gauti paslaugas iki tam tikros sumos, o kitas paslaugas tik tai konkurso arba e, viešojo konkurso keliu. Kitas dalykas per filialus tos paslaugos taip pat gali būti e, teikiamos ir taip gali būti e, pasirinkamas tam tikras auditorius. Svarbu, kad būtų numatyta galimybė pasirinkti auditorių, audito bendrovę be jokios įtakos iš šalies. Dėkuoju. Ja, zunächst möchte ich dem. Pane Taim, norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi galėdama bendradarbiauti su jumis, e, pratesti darbą kurį pradėjau su jūsų pirmtaku. Šitą temą išiškėjo, kai buvo paskelbta žalioji knyga. Ir žinoma, e, labai naudingas susitikimas buvo su lobistais. Aš dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką kolega Budu jau paminėjo. Būtent, kad finansų krizės akivaizdoje finansų įmonės buvo e, įvardintos kaip kaltininkės, o mažos įmonės tiesiog visiškai sėkmingai įveikė e, krizę. Todėl aš nemanau, ar reikėtų abejoti dėl to, kad e, auditas turi būti atliekamas ir finansų įstaigose. Mažųjų arba vidutinių e, audito įmonių veikla niekada nekėlė abejonių dėl savo teisingumo, dėl savo teisingumo ir todėl negalima visų įmonių tiesiog matuoti vienu vardikliu. Aš norėčiau paminėti keletą konkrečių problemų. Iš visų pusių kritikuojama kad yra atskiriami nuos nuostatos, kurios atsispindės reglamente ir kitos e, direktyvoje. Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, manyčiau, kad čia vykdomas diferencijavimas tiesiog įneš sumaišties šioje veiklos rytyje. Direktyvos taikymo sritis taip pat kelia labai daug problemų į čia įtraukiamos įmonės, kurios savarankiškai norės būti audituojamos. Jeigu tai bus daroma savarankiškai, tai kam reikia formuluoti tas labai griežtas nuostatas, kurios yra taikomos didelėm įmonėms, kadangi mažos įmonės bus audituojamos mažų audito bendrovių. Dėl kitų klausimų, dėl, sta, dėl priežiūros Čia yra numatyta europinė priežiūra, tačiau neatsižvelgiama į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse ta priežiūra vykstama, vykdoma nepriekaištingai. E, į priežiūros institucijas yra įtraukiami profesion, profesijos atstovai, e, susijungia į asociacijas, į rūmus. Ir čia dabar siūloma įkurti atskirą profesinę asociacija arba institucija ir bent jau Vokietijoje e, šita veikla yra organizuojama pagal rūmų veiklos nuostatus. Nemanau, kad čia ko nors reikėtų keisti. Aš taip pat norėčiau priminti, kad pateikti pasiūlymai atsispindėjo mūsų pranešime parlamento iniciatyva ir visi tie pasiūlymai jau seniai suformuluoti ir mūsų pasiūlymuose atsispindi reikalavimas dėl išsamaus poveikio vertinimo, tačiau kadangi laiko trūkum, trūksta, aš nemanau, kad išsamus vertinimas gali būti atliktas. O be to priežiūros nuostatose nenumatyta, kad komisija atliks kokį nors vertinimą. Ir todėl nelabai suprantu, kokiu pagrindu bus pateikiami ir įvertinti pasiūlymai. Komisija neatsižvelgė, nežinau kodėl, į ypatumus Vokietijoje, Austrijoje ir kitose valstybėse, kadangi ten e, yra labai stipri kooperatyvų veikla ir kooperatyvams yra taikoma visai kitokia e, praktika ir mes negalime tos sistemos įgrauti, kadangi jinai yra uždara ir gerai veikianti, Taigi ir kitose komitetuose buvo aptariamas panašios direktyvos, kuriuose buvo atkitas dėmesys, kad tas kooperatyvų tinklas kai kuriuose valstybėse egzistuoja ir puikiai veikia. Taigi reikėtų papildyti šias nuosadas šią kryptimį dėl Europos paso. Norėčiau pasakyti prieš šią idėją. Aš manyčiau, kad mes čia viską pradedame nuo kito galo, kadangi uh, Čia mes kalbame apie atskiras apmokestinimo nuostatas ir todėl vėlgi negalima visų matuoti vienu vardikliu, Vokietijoje yra, reikal, yra formuluojami visiškai kitokie profesiniai reikalavimai, reikia būti baigus atitinkamus mokslus, turėti atitinkamą praktiką tam tikroje srityje ir ta profesija yra viena iš sudėtingiausių Vokietijoje. Ir tai yra profesija, kuri reikalauja labai daug pastangų, daug žinių ir tą profesiją reikėtų vertinti, arba bent jau Vokietija yra vertinama uh, E, geriau negu advokato profesija. Jeigu pažvelgtume į Junktinę karalystę, tai ten sistema visiškai kitokia. E, studijų metu e, galima nutraukti mokslą, po to grįžti atgal ir pasirinkti vieną iš profesijų, galima tapti buhalteriu arba auditoriu, o po penkerių metų jau tampama auditoriu, o Austrijoje apskritai galima buhalteriui tapti davus priesaiką tiesiog auditoriumi. Taigi variantų yra įvairiausių ir jeigu komisija siūlo į, įvesti bendrą pasą ir jeigu numatyti tam tikrie kursai kvalifikacijos kursai, kurie e, leistų papildyti tą trūksamą patirtį, tai aš manyčiau, kad nebus užtikrinama šito mokymo e, kokybė ir aš nežinau, ar tas Europos pasas padėtų užtikrinti aukštą kokybę. Mano manimu, kokybė sumažėtų tose valstybėse, kur užtikrinama aukšto lygio kokybė. E, e, konsultacija ir auditas, konsultavimas. Aš manyčiau, tai yra temos, kurios atsispindėjo ir žaliojoje knygoje ir mes turėtume, e, galvodami apie kompromisą, pagalvoti, ar tie trys dalykai apskritai yra susijęjami tarpusavyje. Auditas ir konsultavimas nebūtinai turėtų vykti toje pačioje įmonėje, tačiau kita vertus, galvojant, viskas priklauso nuo įmonės apyvardos. Ir manyčiau, kad negalima taip e, užsimerkus uždrausti konsultavimo paslaugas. paslaugas. Aš turiu patirties kaip notarė, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kaip šitos paslaugos bus, kaip už tas paslaugas buvo, bus atlyginamas. Lyginama, kadangi šioje rinkoje yra labai nuožmi konkurencija ir auditoriai negauna pakankamo atlygio ir todėl jie turi kompensuoti tas nepakankamas įplaukas, teikdami konsultacijas. Jeigu mes kalbame apie tų paslaugų atskirimą, tai reikėtų galvoti apie uh, uh, apmokėjimo padidinimą ir tik tada galime tikėtis, kad įmonė sutaupys konsultacinės įplaukas metų bendrame biudžete ir nereikės papildomų paslaugų. Galvojant apie visus pasiūlymus, manyčiau, reikėtų atsižvelgti į tai, kad būtina mažinti koncentraciją rinkoje. Ji Vokietijoje yra labai didelė, tačiau galvodami apie mažas ir vidutinės audito įmonės reikėtų pasakyti, kad tie pasiūlymai labai svarbus joms. Po žaliosios knygos aptarimo mūsų e, šalies Uh, oponentai šiek tiek nusiramino, tačiau iš esmės jie prieštarauja tam siūlymui, kuris tarsi yra skirtas mažoms vidutinėms įmonėms, tačiau iš esmės padės tik tai didelėms įmonėms dėl bendrų uh, auditų. Į kompromisinį pasiūlymą būtų galima įtraukti šią nuostatą, Bet tu, aš manyčiau, kad kalbant apie šią profesiją, nereikėtų leisti tiesiog įsigyti audito bendrovių akcijų makleriams. Tuo labiau, kad šitos profesijos atstovai vadovaujasi tam tikromis e, e, profesinės etikos normomis ir ta veikla yra ypatinga. E, E, audito, auditorių skirimas e, tam tikram laikotarpiui yra priimtinas dalykas. Žinoma, kai kuriais klausimais mes, tikiuosi, susitarsime dėl kompromiso, tačiau kai kuriais atvejais komisijos pasiūlymas yra plat, per plačiai siekiantis. Tikoja kolegai Tain. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem. Dėkoju. Norėčiau pradėti pasakydamas, kad labai puikus buvo vertimas į slovakų kalbą, tai iš slovakų mes vertimo neturim. Tai štai, dauguma dalykų kolegų jau buvo išsakyti. Nebekartosiu čia jų. Kolega būtų ir kiti paminėjau dalykus, kuriems galiu tik pritarti. Kolegė Tain, baigėte vieną temą, aš norėčiau ją pritarti pratesti. Daug kas yra susijęs su bendra aplinka valstybėse narėse. Tai turėtų būti įtraukta į komisijos tekstą. Tiesą sakant, šis e, teisėkuros akto projektas numatys tam tikrus dalykus daugelį valstybių narių ir valstybėse narse veikiančios audito įmonės turės prisitaikyti. Europos reikalų institucija priėmė rezoliuciją, kur yra numatytos nuostatos prieš šį, įstatymą, prieš šį direktyvos keitimo projektą. Norėjau pasidalinti įspūdžiai su jumis e, tuo, kas kelia susirūpinimą. Ir vienas iš tų dalykų yra štai kas - subsidiarumas. Sakoma, kad šiuo teisės aktu subsidiarumui gali būti pakengta, nes neatsižvelgiama pakankamai šiuo siūlomu teisės aktu į valstybių narių specifiką. Kai kurie kiti dalykai, tokie kaip numatytas apmokestinimas ar ribojimas mokesčių irgi yra tie dalykai, kurie turės būti įgyvendinti vienodai viso Europos Sąjungoje, nes, kaip sakė kolega, reikalavimai juk nėra bendri. Jie skiriasi audito įmonėms atskirose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Slovakijoje šie reikalavimai yra labai griežti. Mes taikome, sakyčiau, pačius aukščiausius standartus. E, auditas yra laikomas ypač rimta veikla. šios veiklos ribojimai, mes manome, nebūtų geras dalykas, nes tai sukeltų papildomų problemų. Tai pakenktų konkurencingumui ir lankstumui. Prieš dešimt metų Slovakija jau buvo pritaikiusi šį auditorių keitimo rotavimo principą. Tai nepasiteisino. Ir jeigu vėl taikytume tą nepasiteisinusį dalyką, tai nebūtų labai logiška turėtume atsižvelgti kiekvienos valstybės specifines sąlygas. Tuo pat metu turime pasakyti, kad na, tas principas mūsų tikrai nesuveikia ir auditas tampa sudėtingesnis, komplikuotesnis. Mes manome, kad reglamentas buvo labai geras toks, kaip buvo. O naujasis tekstas, sakoma, yra ambicingesnis, jis gal ir gali būti vertingas tam tikrais aspektais, tačiau manome, kad nereiktų keisti ekonominės aplinkos, nes tai gali sumažinti įmonių konkurencingumą. Valstybės narės šiame kontekste neįgaus daugiau lankstumo, o vidutinės ir mažos įmonės, kaip sakė kolega Karim, ir tai labai svarbus aspektas, taip pat nieko daug nelaimės. Poveikis joms dokumente neišdėstytas, ar jis bus pozityvus ar negatyvus, neišaiškinta, ką įmonės iš to visko laimės. Dėkoju. Herzlichen Dank. Die Kommission möchte die auch noch was zu dem Thema. Ar komisija norėtų kalbėti šiuo klausimu? Trys komisijos atstovai yra atvykę, prašau, vienam iš jų žodžius. Good morning, Chairman, and thank you very much. Labadiena, ponė pirmininkė. Ačiū visiems pasisakiusiems Europos parlamento garbiems nariams. Iš tikrųjų, matome, kad bendradarbiavimo santykiai yra labai konstruktyvūs. Norėčiau pasakyti keletą dalykų, kurie, mano supratimu, yra svarbu šioje perspektyvoje. Mes turime atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę ir tą visada darome. Rugsėjo 13 dieną buvo parengtas šio pranešimo projektas, gegužės mėnesio pabaigoje 11 metų, jau buvo galima susipažinti, iki 11 gegužės pabaigos ir 11 metų lapkričio mes iš tikrųjų turime šešetą mėnesių tam, kad galėtume suvirškinti tas pateiktas rekomendacijas, taip sakant. Ir džiaugiausi galėdamas pranešėjui ir besidominius parlamento nariams pateikti dokumentus. Ką mes padarėme? Mes surašėme 32 rekomendacijas, e, kurias paėmėme iš Europos parlamento pranešimo. Mes atsižvelgėme 30 iš jų. Dvi rekomendacijos mūsų nepriimtinos. Pirmoji dėl bendro audito. E, mes manome, kad ten išdėsti reikalavimai nėra visai tinkami, dėl ko buvo išreikšta abejonių dėl e, praktiškumo šio audito Europos Sąjungoje. Prancūzijoje tai veikia. Tačiau, kalbant apie kitas valstybės narės, tenka pasakyti, kad to nėra Danijoje, pavyzdžiui, šešio, 60 dvi Danijos įmonės yra įsisteigusius tokio auditą savanoriškais pagrindais, Austrijoje 3 ar Švedijoje. E, egzistuoja taip pat šita sistema, veikianti gana plačiai. Mes nepateikėme čia labai konkrečių siūlymų, mes pateikėme tam tikras, kalbame apie tam tikras paskatas, galbūt kalbame apie kažkokias rotavimo galimybę savo siūlyme. Mes nesakome, kad mūsų nuomonė skiriasi iš esmės nuo žaliosios knygos rekomendacijų. Tačiau skirtumą esama kodėl? Todėl, kad mes persižiūrėjome Italijos pavyzdį, kaip minėjo ir pranešėjas. Tačiau matėme, kad nepriklausomybės reikalavimai nėra ta priemonė, kuri padeda koncentracijos problemos išvengti. Mes turime tokių atvejų, kai veikia sėkmingai daugiau negu šimtą metų ta pati įmonė. Ir tai yra va, pasitaikanti praktika valstybėse narėse. 40, pavyzdžiui, penkerius metus veikianti ir panašiai. Ir aš galėčiau pasakyti, kad mes nematome, kad verslo kokiam nors aspektui galėtų kenkti e, tokia įmonių veikla. Ir mes matome, kad rotavimo būdų, rotavimo kartais įvyksta tų įmonių administracijos tarybose. Ir tie asmenys keičiasi kartais daugiau ir mažiau reguliariai. Tačiau aš nemanau, kad tas tai galėtų kelti auditui kokiu nors problemu net jeigu auditorius nepakeičiamas. Na, bet be abejo, mes esame pasirengę išklausyti visų jūsų konstruktyvių pastabų. Svarbiausia yra dabar išlaikyti audito įmonių nepriklausomybę ir nepatekti į tokią situaciją, kai auditas atliekamas netinkamai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką. Italija nėra vienintelė valstybė. Vyksta dėrybos su taryba ir parlamentu bus deramasi dėl naujų siūlymų. Niderlandai, pavyzdžiui, pateikė savuosius. Parlamente dabar, pavyzdžiui, vyksta uh, svarstymas siūlymo dėl uh, auditorių keitimo kas aštuonerius metus. Tas, tas principas nuo 2014 metų bus imtas taikyti vietoje, jeigu jis pasirodys pasiteisinantis. Uh, Dabar, aišku, irgi vyksta toliau pasikeitimai. Yra sulaukta siūlymų per pastarąsią savaitės, gal kažkas jūsų žino, kokie tai yra siūlymai, jie yra pakankamai svarbus. E, yra stambių pakankamai įmonių, pavyzdžiui, Olandijoje ir, ir, ir visa eilė įmonių, kurios veikia, kurių būstinė yra Olandijoje, bet jos veikia kitur. Kai dėl priežiūros institucijų, aš manau, kad buvo vertinama auditorių veikla vienoje konkrečioje įmonėje. Direktyvoje yra numatyta tam tikra veiksmų laisvė. 2006 metais mes konstatavome, kaip veikia įvairūs audito modeliai ir dabar stengiamės pasiūlyti tokį, kuris apima geriausią praktiką egzistuojančią valstybėse narėse. Tie, kai kurie iš to priežiūros modelių yra iš tikrųjų puikus, verta jais pasiremti ir aš manau, kad tą darydami mes galėsime peržvelgti praktiką visoje ES ir pasiūlyti geriausius variantus. Mes pripažįstame, kad ES atskiruose valstybėse sistema veikia nevienodai, kad egzistuoja skirtumų, bet svarbu atsižvelgti geriausią praktiką. Mums tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad būtų gera praktika keičiamasi kad apie ją visi žinotų ir kad ją taikytų. Na, nepradėsiu kalbėti apie kokius nors ypatingus profesinius nuopelnus dabar. Direktyvoje nėra keliamas reikalavimas netgi dabar, kad būtų suteiktas koks nors europinis sertifikatas audito įmoniai. Mes norėtume tik vieno dalyko - kad auditoriai veiktų turėdami tam tikrus tinklus. Aš nežinau tokių tinklų vidutinių ar labai didelių, kurie diferencijuotai traktuotų e, savo narius priklausomai nuo to, iš kurios valstybės narės jie yra. Norėčiau pasakyti, kad mes veikiame Europos Sąjungoje, mes turime institucijas ir ten tyrėjai ir, ir audito at, vykdytojai veikia remdamiesi ES taisyklėmis. Kaip galėtume teikti, kad Deutsche Bank ar Pariba ar Santander ar, ar, ar panašios institucijos yra labai skirtingos institucijos. Na taip, jos veikia skirtingose valstybėse, tai nėra tos pačios institucijos, bet tai yra tos institucijos, kurios, sakykime, yra e, visuotinės svarbos ir net jeigu veikia skirtingose valstybėse narėse, jų vykdoma veikla yra panaši. Tačiau reikėtų pasakyti, kad mes standartus norime keisti jų um, aukštėjimo linkme, o ne jų že, žemėjimo linkme. Ir vėlgi, kiekvienu atveju svarbu užsitikrinti, kad pasiektas buvo kuo aukštesni standartai visoje Europos Sąjungoje. Na ir paskutinis mano komentaras būtų susijęs su komentaru dėl audito. Šiek tiek parafrazuoti norėčiau tai, kas buvo pasakyta. Buvo kalbama apie audito kainą, kad jis turėtų būti nebrangus. Audito įmonės turėtų teikti tokias paslaugas, kurios padėtų subsidijuoti audito paslaugas. Mūsų požiūrių auditas yra nepriklausomas e, finansinės būklės tikrinimas. Ir be abejo, tai kainuoja kiek nors. Ir nereikėtų painioti šitų dalykų, nereikia siekti, e, kad būtų teikiamos kitos papildomos paslaugos, konsultavimo paslaugos, iš kurios galima gauti papildomų pajamų. Auditas yra visiškai skirtinga veikla, kuri nėra jokiais aspektais susijusi su kokia nors kita komercinė veikla. Dėkuoju. Dėkuoju. Baigiant suteiksiu dar kartą pranešėjui. Pirmininkė, dėkuoju. Akivaizdu ir aišku, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai išsamius komentarus ir nuomonės kurias jie šiandien išreiškė, bet man tapo akivaizdu, kad visi puikiai supranta, koks yra platus šios dienos temų spektras. Ir atrodo, kad mes tiesiog ieškome to vidurio kelio, siekdami atsižvelgti į dabartinės sistemas ir taip pat galvodami apie tam tikrus e, kraštutinius atvejus. Konkrečiai kalbant, kolega Masip, pavyzdžiui, išsakė labai įdomias pastabas. Jūs kalbėjote apie tai, kad parlamentas turėtų labai aiškiai suformuoluoti nuostatą, aš tą ir padariau, sakydamas, kad aš rengiu pranešimą savo frakcijos vardu, kadangi frakcija inicijavo šitą pranešimą, tačiau kadangi aš tapau pranešėjų viso parlamento mastu, todėl aš, e, kaip ir anksčiau, dirbdama šiame komitete ar kitame, atstovausiu jau parlamentui. Žinoma, aš neturiu tiek patirties, kiek jūs sukopėte šioje srityje. Todėl visada lauksiu jūsų paskatų ir jūsų pasiūlymų, kai mes pradėsime judėti į priekį. E, kolegos Berlinger pasiūlymas dėl to didelio, didelio forumo monopolio savokos. Kas? Which... A. Turiu audito įmonių monopolio. Aš puikiai suprantu, kad mes žinoma turime atsižvelgti į tai, kad aš uh, nebuvau toksai entuziastingas gavęs šitą užduotį, tačiau džiaugiuosi pateiktais jūsų samprotavimais ir atsakymais. Aleksandrai Tain, dėkoju už labai išsamų pasisakymą. Aš norėčiau pasakyti, kad man labai malonu susitikinėti su kolegomis visais kartu ir atskirai siekiant išsiaiškinti bendras nuostatas ir konkrečius aspektus. Aš manau, kad ne, ne, niekada nebus visi patenkinti, tačiau mano uždavinys pateikti tokį rezultatą, kuris nebūtinai patenkins visus. Aš norėčiau darbą atlikti taip, kad uh, jame atsispindėtų tų uždavinių sprendimas, kuris yra labai svarbus e, apginti piliečių interesus ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Kolegos paminėjo dalyką, kurį aš taip pat paminėjau savo pasisakymė. Tai yra kaip pasinaudoti Europos parlamento naujos tarnybos paslaugomis dėl poveikio vertinimo. Mes dar kartą grįžtame prie šio poveikio vertinimo klausimo ir žinoma, norėčiau paklausti pirmininko, kaip galėtume tai padaryti, pasinaudoti šią struktūrą. Aš atsižvelgsiu į klausimus dėl subsidiarumo, dėl valstybių narių sukauptos patirties. Mes dar turim daug ką išsiaiškinti, sužinoti apie veikiančias sistemas valstybėse narėse. Mes turime išsiaiškinti, ką galima įtraukti, perimti ir ko reikėtų vengti labai svarbu, kad aš kaip pranešėjas susipažinčiau su plačiausiu taikomų sistemų spektru. Ir komisija turėtų atsižvelgti, pateikdama savo pasiūlymą į geriausias e, valstybėse sukauptas veiklos praktikas. Aš nenorėčiau iš anksto formuluoti konkrečiai kokių nors nuostatų, rodančių, kurią kryptimi mes galutinai eisime. Diskusijos vyks, jos turi vykti ir komitete, ir už komiteto ribų, tačiau aš pažadu dirbti atvirai, skaidriai, kaip tai dariau iki šiol. Aš dar kartą norėčiau paskatinti, džiaugius teikti pasiūlymus ir taip pat džiaugiuosi kad komisija yra pasirengusi atvirai kalbėti, išgirsti mūsų pasiūlymus. Tikiuosi, kad tas atvirumas bus būdingas ir komisijos, ir mano darbui. Labai jeigu kas nors bus tariamasi su komisija, tai aš pažadu, kad tai darysiu atvirai, skaidrai ir sieksiu paties geriausio rezultato. Aš pabaigsiu tą pačią mintimį, nuo kurios pradėjau. Kolega Masip sakė, kad pranešimas turi būti konstruktyvus, tačiau jis pasakė, kad e, mes turime pratesti diskusiją, kuri pasibaigė aptariant žalėje knygą. Galbūt mes suprasime, kad mūsų pradinė nuostata buvo teisinga, tačiau kaip ten bebūtų, reikia užtikrinti demokratinius procesus. Ir tada pažiūrėsime, koks bus rezultatas pačioje pabaigoje. Ar mes pasiekėme to, ko siekėme, ar ne? Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Komitetas pasitikė jumis. Komisija e, pateikė pasiūlymą, o žinoma, pagrindinis teisėkūros e, proceso veikėjas yra taryba, į tai turime atsižvelgti, o dabar e, turėtų būti Septintasis klausimas aptariamas, tačiau jie atidėsime po balsavimo, o dabar aštuntasis klausimas. Kolega norėtų ką pasakyti prieš balsavimą. Ačiū. Prieš balsuojant norėčiau atkreipti į tam tikrus netikslumus. Be to, norėčiau padėkoti kolegoms už tą dviejų pusių metų bendradarbiavimą, sprendžiant šitą labai sudėtingą klausimą. Jisai buvo labai konkretus, diskusija buvo labai e, veiksminga su komisija ir su taryba. Komisija patikė labai gerą tekstą ir jisai buvo patobulintas dėrybų, konsultacijų metu. Taigi tekstas yra pateiktas jums, reikėtų jam pritarti, o po to jau taryba turėtų apsispręsti 19b straipsnėje tekstas yra įforminamas kaip trečioji dalis. Trečiosios dalies nereikia, ketvirtoji dalis tiesiog turi tapti trečiaja. 44 straipsnėje angliškame tekste trūksta žodelio or. išduoti sertifikatą or ensure, užtikrinti. Vokiškai tai reikštų arba, ura. Ir 50 straipsnio 3b punkte angliškas tekstas yra teisingas, tačiau e, prieš paskutinis sakinys vokiškame tekste yra neteisingas, ten turi pasakyti arba valstybėje, kurioje yra sprendžiama palikimo byla. O šiaip tekstas atrodo visiškai tvarkingas, be didesnių kliūtų, kliučių ir mes galime už jį balsuoti. Dėkojame už tas techninės pastabas, jas įtrauksime į protokolą. Kolega Bellingver. Tik porą žodžių. Labai trumpai. Dėkoju kolegai Likneriui Jis tikrai titanišką darbą atliko, labai kruopščiai, labai kantriai, labai atkakliai. Klausimas, kuris buvo iškeltas ir delikatus, ir sunkus, jis susijęs su šeimomis. ir labai puikiai buvo atspindėtos mūsų skirtingos pozicijos ir valstybių skirtingos pozicijos. Mes norėtumėm, kad Airija ir Junktinė karalystė pilnai pritartų tekstui. Tikėkime, kad taryba į tai atsižvelgs. Pirmasis svarstymas įvyko, toliau nueiti nėra kur. Aišku, kad tekste negalima atspindėti visų valstybių narių pageidavimų, tačiau manau, kad šiandieną būtų labai gerai, jeigu pabaigtumėm. Aišku, darbą ir toliau galėsime tęsti labai atkakliai ir ryštingai, kad jungtinė karalystė ir Airija tekstui pritartų pilnai. Šiaip ar taip, iki šiol pasiektas rezultatas leidžia šiek tiek suartinti labai skirtingas teisinės sistemas, o tai yra viena dar papildoma plyta ES. Dėkuoju. Dėkuoju kolego Berlingerui. Norėčiau patvirtinti, kad šitas klausimas buvo labai sudėtingas, bent jau per mano 18 metų darbo parlamente laikotarpį norėčiau padėkoti kolegai Berlinger už tą atsisveikinimo dovaną. O dabar galime pradėti balsavimą. Tekstas yra pateiktas, jis yra konsoliduotas, mums reikės balsuoti tris kartus. Pirmas dėl konsoliduoto teksto. Kas pasisako už šį tekstą, prašau kelti ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaiko, niekas neprieštarauja. Taigi beveik vien balsiai pritarta. Dėl komisijos pasiūlymo turime balsuoti su pakeitimais. Taip pat norėčiau balsuoti pakeliant ranką, kas už, kas prieš, susilaiko. Du. Rezultatas toks pat. Taigi, dėl rezoliucijos ar reikėtų balsuoti taip, kas už, prieš, susilaiko. Du, rezultatas tas pats. Taigi, sveikinu kolegą Lechner, 22 už 2 susilaikė. Dar viena sudėtinga tema - nenustatytos autorių teisės kūriniai. Kolega Geringer, kolegė Geringer. Pirma, kolega Geringer padonyblė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, Šešis mėnesius uh, užtruko intensyvus darbas ir man malonu matyti, kad pasiekime neblogo kompromiso. Daugiausia pastabų, kurių sulaukiau, e, įtraukiau į savo dokumentą, sulaukėme apie 300 pakeitimų, kuriuos pateikė komiteto nariai ir kiti kolegos. Ir iš tikrųjų dėkoju ypač šešėlinėms pranešėjams už pagalbą ir politinius patarimus. Ačiū kolegiai Evai Vojtovič, ji tikrai labai sunkiai dirbo ir man suteikė didžiulę pagalbą. Kai dėl kompromisų kvieščiau paremti juos visus, kadangi jie tikrai to verti. Kiekvienas žodis buvo tinkamai įvertintas, atidžiai išnagrinėtas, politinės frakcijos pritarė tiems kompromisams ir tenka pasakyti, kad 20, um, kalbant apie 20, atsisakė EPP um, jį paremti. Gaila dėl to, na, o kreipiuosi visus kitus ir raginčiau paremti šį pakeitimą, nes tai yra tikrai lobis, lobis nereikėtų pasielgti taip, kad tas lobis liks nepanaudotas. Na, o paskui tikiuosi, kad situacija e, bus sutvarkyta tinkamai. Ačiū visiems už tuos šešis mėnesius sunkaus darbo. Tikiuosi pozityvaus rezultato. Dėkui. Dankeschön, Frau Kollegin Niebler. Kollege Niebler. not work? Oh, sorry. I try again. <laughs> Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir frakcijos vardu pranešėjai, padėkoti pranešėjai už pastangas ieškoti kompromiso ir suvienyti politinės frakcijas ir nubrėžti e, aiškę parlamento e, liniją. Mūsų frakcija iškilo viena problema Mes apie tai kalbėjome jau ne kartą. Tai yra kompromisinis pasiūlymas 20 dėl 7 straipsnio. Mūsų frakcija siūlė 6 ir 7, 6 straipsnius sujungti septinto atsisakyti apskritai, siūlėme įvairiausius kompromisinius pasiūlymus ir galvodami apie plenarnę sesiją, galvojame apie kompromisą, kuris atspindėtų jūsų interesus, o dabar dėl 20-ojo kompromiso ir toliau mums kyla problemų. Atsiprašau, kad mūsų frakcija negali pritarti 20-am pakeitimui, o visiems kompromisams pritarė kolega Dekantės prašė atšaukti jo pakeitimo siūlymą dėl 55 punkto. Aš nežinau, ar jūs tą užfiksavote, tačiau noriu dar kartą pakartoti, kad autoris atsima 55 pakeitimą. Tai yra mūsų balsavimo sąrašo 16 puslapyje. Dėkuoju yra, yra mano sąrašo pažymėta, kad tas e, kompromisas atšaukiamas. Balsuojame. Kultūros komitetas e, prašė atkreipti dėmesį į 22 kompromisą. Aš kol kas siūlau balsuoti už ir prieš, o po to susilaikymus aptarsime vėliau. Kas už 22? Prieš. Atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, priimta. Aštuntas kompromisas, 23 atkrenta. Taigi antrasis aštuntas kompromisas, kas už, prieš, priimta. Devintasis, kas už, prieš, Priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Imko 17, kas už, prieš, atmesta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, priimta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, primta. Kult 27 už, prieš, atmesta. Tryliktas kompromisas už, prieš, primta. Keturioliktas už, prieš, primta. 15 už, prieš, priimta. 111 Tain praneš, e, pasiūlymas už, prieš, atrodo, už buvo daugiau. Kas už? Prieš. Galbūt per greitai skaičiavau. Dar kartą. Kas už? Aš suskaičiavau 15. Kas prieš? Neverta skaičiuoti. Pritarta. 26 pranešėjos pakeitimas. Kas už? Prieš. Atrodo, kad už buvo daugiau. Primta. Šimtas šešiolika, ponė Tain. Kas už? Prieš. Primta. Imko 20. Kas už? Prieš. Primta. 16. Kompromisas. Kas už? Primta. 122 galų būris pateikė pakeitimą, kas už prieš priimtą. Imko 120 nėra. 123 Stein. Kas už? Prieš. Atmestam. Kult 32. Vis dėlto 33. Kas už? Prieš. Atmestam. Pranešėja 28. Už. Prieš Primta. 17 kompromisas, kas už, prieš, primta. Šimtas trisdešimt trečias, Engström Lichtenbergė, už, prieš, atmesta. Šimtas trisdešimt ketvirtas, už, prieš atmestą. Kul 37. Kas už? Prieš. Atmestam. Šimtas trisdešimt penktas. Kas už? Prieš. Atmestam. 136 kavada. Kas už, kas prieš, atmesta. Kul 38 už, prieš, atmesta. 32 pranešėjo, kas už, prieš. Kas už, dar kartą skaičiuojam. 11 prieš. Keturiolika. Atmesta. Tai buvo 32 pakeitimas. Atmesta. Imko 26. Kas už? Prieš. Atmesta. 137. Kas už? Prieš? Atmestam. 138 galiu būrys. Kas už? Prieš? Priimta. 141. Nyblio įvylant. Už? Prieš? Priimta. 33 pranešėja. Kas už prieš priimta. Aštuonioliktasis kas už, kas prieš priimta. 19 už, prieš priimta. Kult 41, kas už, prieš Atmesta. Imko 29. Už. Prieš. Priimta. Imko 30. Už. Prieš. Atmesta. Imko 31. Už. Prieš. Priimta. 20. kompromisas. Kas už? prieš. Dauguma atmesta. Grįžkime prie 20-ojo. Reikia skaičių. Kas už? Skaičiuosime. 12 prieš. Keturiolika prieš. Apkeliant. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt aštuntas. Už. Prieš. Dar kartą. 148. Kas už? Trylika. Prieš. Trylika, vienuolika. Priimta. Kult 50. Kas už? Prieš? Atmesta. 21 kompromisas. Kas už? Prieš? Priimta. Imko 36. Už? Prieš? Priimta. 161 galų būris, kas už, prieš skaičiuojame. Kas už, balsuojame. Trylika. Dar kartą. Aš suskaičiavau trylika. Kas už? 11 prieš. Trylika priimta. Atsiprašau, atmesta. Atmesta. 162 galų būris, kas už prieš priimta. Kult 51. Kas už? Prieš. Atrodo, kad priimta. Kult 52. Kas už? Prieš. Atmesta. 42. Pranešėja. Kas už? Prieš. Priimta. 43 pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 166 Engström Lichtenberger už Kult Šimtas šešim septintas pakso pakeitimas 167 už prieš atmestą. Kult vienas už. Nereikia balsuoti. Imko 309. Kas už? Prieš. Atmesta. Dabar kult vienas. Pagaliau. Kas už? Prieš. Atmesta. Kult 2. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pranešėjos pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Kompromisas vienas. Kas už? Prieš. Priimta. 51 galų būris. Kas už? prieš priimta. Trečio, dėl trečio balsuoti nereikia. Imko 2. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Kult 6. Kas už? Prieš? Atmesta. Kult 7. Už, prieš, atmesta. Ketvirtasis pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Kult 8 už, prieš, atmesta. Penktasis pakeitimas už, prieš, priimta. Kult 10. Kas už, kas prieš, atmesta. Paprinta. Antrasis kompromisas. Už, prieš, priimta. 59. Tremoza. Už, prieš, atmesta. Kult 12. Kas už, prieš, atmesta. Pranešėjos septintasis pakeitimas už prieš priimta. Šešdešimtasis ne, nereikia balsuoti. Aštuntasis pranešėjos už prieš priimta. Šešdešimt trečias time pakeitimas už prieš priimta. Imko 7. Iš tiesų, Imko 7. Už. Prieš priimta. Atmesta. Šešim ketvirtasis. Šešim ketvirtasis. Reikia balsuoti. Kas už? Prieš. Atmesta. Dabar jau imko 8 galiausiai. Kas už? Prieš. Atmesta. Pranešėjos devintasis. Kas už? Prieš. Priimta. 66. Tain. Kas už? Prieš. Atrodo, kad už. Kult 16 už prieš atmestą. Trečiasis kompromisas, kas už prieš priimta. 71 galų būris, kas už prieš. Dar kartą skaičiuosime. 71. 71. Kas už? 13. Prieš. Vienuolika arba dvylika, kaip ten bebūtų, už. Tai buvo 61. Dabar ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Keturioliktasis pranešėjos, kas už, prieš, priimta. Imko 12. Už, prieš, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, priimta. 81 galoboris. Priimta. Aštuošimt trečias. Kas už? Prieš. Priimta. Keturiasdešimt penktas pranešėjos. Kas už? Kas prieš? Priimta. 46 pranešėjos už prieš primta. 168 karin už prieš primta. Galim skaičiuoti. 168 karim kas už Dauguma už. Keturiasdešimt septintas pranešėjos, kas už, prieš, priimta. Kult 54, kas už, prieš, atmesam. Kult 55, kas už, prieš, atmesam. 48 pranešėjos, kas už, prieš, priimta. 169 galoburis, kas už, prieš, priimta. 170 galoburis, kas už, prieš, priimta. Komisijos pasiūlymas kaip visuma, kas už, prieš, priimta. Dėl teisėkuros rezoliucijos priimta ar buvo susilaikyta, niekas susilaikė, Taigi, sveikinu pranešėją. 23 už, vienas susilaikė. Kitas pranešimas, tai yra būdų pranešimas. Pranešėjau, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Nieko. Kolegė Regner. Ačiū, aš norėčiau, kad būtų užprotokoluota. Norėčiau pareikšti savo nusistebėjimą dėl kai kurių kompromisų. Kadangi vakar buvo jau pakankamai vėlų ir mes negalėjome įsigilinti į kai kuriuos e, kompromisus. Ir aš matau, kad juose neatsispindi tie pakeitimo siūlymai, kurie buvo pateikti. Pavyzdžiui, tie pakeitimai ne tik tai tai susijęs su mano pakeitimais, bet ir kitų komitetų pasiūlymai nebuvo šimtų procentų įtraukti į kompromisinius e, pakeitimus, kaip yra teikiama. Įrašysime jūsų pasą į protokolą, o dabar periname prie pirmojo pakeitimo siūlymo, kas yra už, kas prieš. Atmesta antrasis rėginė pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, priimta. Empel pirmasis, kas už, prieš, priimta. Ampel 2. Ampel 2. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ampel 5. Kas už? Prieš. Atmesta. Ekon 3. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ampel 6. Už? Prieš? Priimta. Šeštasis pakeitimas debakar už prieš priimta. Antrasis kompromisas už prieš priimta. Trečiasis kompromisas prieš priimta. Dvidešimt ketvirtas. Už prieš priimta. Et... MPL 13, kas už, kas prieš priimta. 20 boris, kas už, kas prieš priimta. Devintasis MPL, kas už, kas prieš priimta. Aštuntos debakar nereikia balsuoti. Ketvirtasis kas už? Prieš. Priimta. Penktasis kas už? Prieš. Priimta. 27. Regna. Kas už? Kas prieš? Atmestam. MPL 14. Prieš atmestą. 32 Jokmak. Kas už, prieš primta. Dvidešimt trečias Gustafson, kas už? Atsiprašau, 33 tai buvo, atsiprašau, 33 už, prieš, priimta. 34 už, prieš, atmesta. 36 reignė, už, prieš, atmesta. 37 Jokmark, už, prieš, priimta. 6 kompromisas už, prieš, priimta. Ekon 21, kas už, prieš, atmesta. 41, Rėginė, kas už, prieš, atmesta. Įtre 8, kas už, kas prieš, atmesta. Emper 18, už, prieš, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, priimta. Keturiasdešimt septintas, kas už, prieš, atmesta. MPL 20, kas už, prieš, priimta. 49, kas už, prieš, priimta. 48 Lichtenbergą už, prieš priimta. MP21 už, prieš priimta. 50 Reigna už, prieš atmesta. 51 Jokmark už, prieš priimta. 52 52 balsuojame už, prieš, atmesta. Penktasis Lichtenberger už, prieš, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, priimta. Imko 13 už, Primta. Ekon 17. Prieš. Susilaiko. Susilaiko keletas kolegų, bet priimta. Penkiasdešimt šeštas už, prieš, atmestam. Devintasis kompromisas už, prieš, priimta. 61. Reignė už, prieš, atmesta. 60. Stojanov už, prieš, priimta. Dešimtasis už, prieš, priimta. 64 regnė. Už prieš atmestą. 65 Stojanov už prieš priimtą. Ekon 12 už prieš. Ekon 12. Buvo teisingai. Dar kartą Ekon 12. 12. Kas už, kas prieš, atmesta. 67. Regnė. Už, prieš, atmesta. 68. Jokmak. Už, prieš. Skaičiuojame. 68. Kas už? Prieš. Dauguma už. Priimta. Devintasis pakeitimas debakar. Už. Prieš. Priimta. Dešimtasis debakar. Už. Prieš. Priimta. Ekon aštuntas. Paskutinis puslapis. Kas už? Prieš atmesta. Ekon 11. Baigėsi paskutinis puslapis jau. Hmm? Angenomen. Priimta. Visas pranešimas, kas už. Skaičiuoti reikės. Kas už? kelkite aiškiai rankas, kas už. Keturiolika. Negali būti. Skaičiuojam dar kartą. Keliam rankas. Kas už? 14, aš suskaičiavau, kas prieš. Devini. Devini prieš. Susilaikė? Niekas nesusilaikė. Nesvarbu, dauguma pritarta. Taigi dėkoju kolegai Bodu. Dar turime šiek tiek balsuoti dėl deleguotojų teisės aktų, kuriuos pateikė ekonomikos komitetas, paprašė mūsų nuomonės. Aš išsiaiškinau detalės, abejonių atrodo nėra, prašau balsuoti dėl pirmojo deleguotojo akto jisai susijęs su reglamentu 1569-2007 metų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ir antrasis deleguotas teisės aktas. Tai reglamentas 809-2004. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. dar yra naujų redakcijų pateikta. Kolega Lopes Istūris netvyko, linkime jam kuo geriausios veikatos. Dabar aš iš karto paminėsiu visus tekstus. Nauja redakcija, tai yra BNP pagristi nuo savų išteklių teikimo metodai, kas už, kas prieš Susilaiko. Pritarta. Antrasis. Finansinių priemonių rinkos pagal 2004 m. 309 direktyvą. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Bendra apmokesinimo sistema taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. kolegė Lichtenberger. Šiuo klausimu norėčiau pasakyti, kad šiuo metu transporto komitete yra numatytas naujas reglamentas dėl oro uostų laiko tarpsnių. Labai keista, kad mes čia turime balsuoti daug naujos redakcijos. Man labai keistas komisijos požiūris Norėčiau, kad būtų įtraukta į, potrok, į protokolą, kad yra keista kalbėti apie naują redakciją, nors naujos nuostatos yra iš esmės aptariamos transporto komitete. Mano žiniomis mes atsiliekame tik tai vienu posėdžių, galėtume kovo mėnesį vėl grįžti prie šio klausimų ir išsiaiškinsime, ar yra kokios problemų. Kol kas mes atidėkime vieną mėnesį, nieko neatsitiks. Lechner, Lechner dėl teisinio pagrindo. Čia kalbama apie parlamento ir tarybos sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo įsteigimo. Mes siūlome, kad teisinis pagrindas turėtų būti 78-80 sutarties straipsniai, o taryba mano, kad tai yra 78 straipsnis. Iš tikrųjų, 78 yra pagrindinis straipsnis nustatant e, teisinės prielaidas, tačiau reikėtų pagalvoti, ar 80 straipsnis gali būti papildomas nurodyt, nurodomas. Nemanyčiau, kad reikia apsispręsti dabar, galima tiesiog palikti tą klausimą neišspręstą. Labai aišku, kad 78 straipsnis yra pagrindinis teisiniam pagrindui nustatyti ir aš nemanyčiau, kad reikėtų minėti ir kito 800 straipsnių, jeigu tai yra nepri, neprivaloma. Aš manau, kad pakaktų nurodyti 78 straipsnį. Kolega Vikström. Dėkoju. Aš sėkiau šio klausimų svarsmelybę komitete. Procesas buvo ilgas, mes galiausiai radome kompromisą ir vienintelis klausimus, kuris liko neįspręstas, yra tas juridinis pagrindas. Parlamentas ir taryba skirtingai šį klausimą interpretuoja 80-ame straipsnį ir aš dėsiu tos svarbiausius nuostatus ir Libė komitetas būtent juo nori remtis. Ir aš esu pranešėja ir, kaip jau sakiau, pranešime būtent remiamas 80 straipsnių, tai yra Dublino 2 straipsnių nuostatos. E, konstatuojamojo dalyje reikėtų, mano supratimu, jį ir minėti. Tai nieko neįtakos 80 straipsnio kaip juridinio pagrindo kitose straipsniuose. Tai aš manau, kad tai yra kompromisas, tačiau mes neturėtume atsisakyti ir 80 straipsnių, nepaisant to, kad jeigu pridėtume 78 atsiradimui kaip juridinio pagrindo. Uh, Na, kol kas mes manome, kad laikomės konstruktyvaus požiūrio ir laukiame sutarimo dėl lėšų skirimo. Reikėtų, kad Libio komitete galėtume balsuoti kovo mėnesį, kad paskui galėtume balsuoti plenarinėme posėdyje. Turėtume balsuoti, nes atidėliot šio klausimo negalima, tai būtų nekonstruktyvu. Penktajame puslapyje yra dvi dar mums aktualios dalis. Šeštajame taip pat. Jeigu 80-ųjų straipsnių remtumės, tai galėtume tai paminėti konstatuojamoje dalyje, mūsų, mūsų tai netrikdo. Įvairios institucijos yra pareiškusios savo nuomonę ir sakoma, kad neišeina, jeigu norim pasiekti kompromiso, 80 straipsnio visiškai atsisakyti. Ir dėl paties straipsnio pobūdžio, 80 straipsnio, jūri komitetui gali iškilti problemų, nes gali iškilti pavojus pabėgėlių klausimų sprendimui ES ateityje. Parlamentas ir komisija turėtų turiu iškoti bendro sprendimo, kad galėtume sėkmingai užbaigti darybas. Reikėtų jų nuomonė išrengti, išvengti kokiu nors komentaro dėl 80, 80 e, straipsnio naudojimo kaip juridinio pagrindo. Reikėtų jį tiesiog paminėti konstatuojame dalyje ir tiek. Taigi aš siūlyčiau penktame puslapyje išbraukti abi dvi dalis, šeštame puslapyje išbraukti tai, kas susiję 80 straipsnių kaip juridinių pagrindų. Nes tai būtų, manyčiau, konstruktyviausia mūsų laikysena. Reiškia, kad jūs pritarėte Lechnerio pasiūlymui. Iš esmės, aš taip supratau. Jis sako, kad reikia atsakyti 800 straipsnio. Tai pakartokit dar kartą. Ja. Sense, deleted, but... Na, taip, tačiau turime labai išmintingai elgtis, išbraukdami tas teksto dalis. Mes galėtume pasinaudoti to 80 straipsnių, 80 straipsnių kitaip, tačiau ne kaip juridinių pagrindų. Tai čia lybė komitetas gali, turi apsispręsti, jisai konsultuojimo dalyje gali kalbėti, ką nori, o mes kalbame apie teisinį pagrindą šiandien. Jeigu aš supratau, jūs tekste, pranešimo tekste norite kai ką pakeisti, o mes kalbame apie tai, ar reikia nurodyti 800 straipsnį kaip teisinį pagrindą ir siūlo neminėti jo. Uh, okay, letter. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałabym zaproponować odłożenie jednak głosowania. Dėkoju. Sulau, turėčiau tokį pasiūlymą, galbūt galėtume atidėti balsavimą dėl juridinio pagrindo, nes žinau, kad yra daug dalykų, kurie kol kas neaiškus. Mes informacijos sulaukime labai vėlai, faktiškai vakar vakare. Tad mano supratimu klausimas yra pernelyg svarbus, kad galėtume apsispręsti jau šiandien ir dabar nesulaukę reikiamos analizės. Mes sekretariatas įsiuntė laiškus vasario 28 dieną. Aš tikrai tik tai vakar vakare tą laišką gavau ir neturėjau pakankamai laiko jį tinkamai peržiūrėti. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl juridinio pagrindo ir nemanau, kad turėtume taip skubotai priimti sprendimą, juolab, kad komisijos pozicija dar nėra iki galo aiški. Mes neturėtume bent jau šitaip dirbti, mes sulaukėme žinių vidurnaktį, o paskui jau ryte turime pasakyti savo sprendimą. Tai yra pernelik skubota. Fikstrio iš tikrųjų sakė, kad šita tema jau yra labai sudėtinga, tačiau kita vertus mes neturime tiek daug laiko, netgi jeigu ne kad Strasbūrė, Strasbūrė apie tą temą kalbėsime. Well, for, for... Noriu padėkoti Jūri komitetui, kuris nusprendė pasisakyti šiuo klausimu. Pritariu išreikštai pozicijai. Tiesiog labai trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Kaip sakė kolegė Vikstro, mes jau dviejus metus dirbame prie šito klausimu. Daug kas keičiasi, kad ir dalykai susijęs su Europos pabėgėlių fondu, keičiasi sumos, keičiasi daugelis dalykų. Iki kovo pabaigos, tai nebus paskelbto oficialiame biuletenyje ir, reiškia, būsime praradę pusantrų metų laiko tarpo ir e, galimybę užtikrinti tinkamą finansavimą. Ir manau, kad jeigu dar atidėsime šio dokumentų svarstymą, stipriai pakenksime dokumentų priimimui. 78 straipsnis, ko gero, būtų tinkamas juridinis pagrindas. 80 buvo paminėjęs, paminėtas kaip papildomas juridinis pagrindas, nes bendro priimimo sprendimų procedūros metu prireikia atlikti tam tikrus pakeitimus ir 78 straipsnė buvo kalbama apie partnerystę ir bendravimą su trečiosiomis šalimis, buvo kalbama taip pat apie solidarumą tarp valstybių narių. Taryba nesutarė šiuo klausimu ir kompromiso vardan mes atsisakėme 80 straipsnio minėjimo. Ir čia galime sakyti, kad sutarimas yra pasiektas. Pone Vikstrum paminėjo vieną problemą Jūri Nota šiuo klausimu kelia klausimą. Lybė klausė Jūri komiteto, kas slepiasi už šių visų nuostatų. 80 straipsnis, sakoma, nėra, bet kuriuo atveju tinkamas juridinis pagrindas. E, reikėtų rasti tarp institucijų sutarimo šiuo klausimu. Komisija nepritarė šiai pozicijai. Dar labiau bus prie mūsų sprendimų pridėta deklaracija, jinai jau yra pridėta, kad sakoma, kad 80 straipsnius kaip juridinis pagrindas turėtų naudojamas ir ateityje, o mūsų tarnybos dar nebaigė savo darbo šio klausimu, nepareiškia savo nuomonės, tinkamas jis ar ne. Tad kompromiso su taryba vardan mes turėtume atsisakyti 80 straipsnių ir kol kas turėtume neprimti jokio sprendimo dėl 80 straipsnio ateityje kad nesurištume savo rankų, diskutuojant apie būsimą strategiją. Dėkoju. Dar keturi nori pasakyti. Reikalo esmė mums visiškai aiški. Kolega Lechner siūlo nenu, nenurodyti apskritai pranešime, o šitas e, dokumentas yra tik ta informacija, informacija mums ir sekretoriatui. Taigi mes kol kas nesivadovaujame 80 straipsnių kaip teisinių pagrindų, o po to jau pagrindinis e, komitetas galės apsispręsti pats, ar nurodys 80 straipsnių konstituojimo dalyje ar ne. Mes tiesiog mes e, atsižvelgėme į kolegės Geringer pageidavimą, atidėti šitą klausimą. Mes manome, kad negalim to daryti, negalim atidėlioti, Kolegė Vikstrom, ar teisingai aš suformulavau? Puikiai, puikiai, visiškai teisingai balsuokime, nes mums šiandien reikia priimti dėl to sprendimo. Frau Lichtenberger, was ist jetzt noch das Problem? No, meine... Kolegė Lichtenberger, aš sakiau, kad labai svarbu buvo konstatuoti tai ir teisės komitete, kad nebūtų jokių E, pasiekmių vėliau, kad, vėliau, kad tiesiog mes tą įsisamontume ir tiek. Well, course, Ponas Tavarės, dėkoju pranešėjui ir norėčiau dar pridurti štai ką. Dokumente yra pažymėtas šis beitas, kas gali pakengti mūsų strategijai, kurią remsimės trialogų metu. Tai, kiek suprantu, balsuosime tik dėl to, ar sakyti 80 straipsnių minėjimo. Tačiau tos kai, kur, kai kurios formuluotės, kurias šodinu notes, gali mums sukelti kliūčių. Ir aš manau, kad tiesiog pasisakyti šiandien savo nuomonę dėl 80 straipsnių būtų per nelik ankstyvas žingsnis. Taip ir padarykime šitas diskusijas, užprotokoluosime ir balsuosime dėl Lechnerio, Lechnerio pasiūlymo Kolegos atsisako žodžių, kas už Lechnerio pasiūlymą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Keletas susilaiko, tačiau iš esmės pritarta. Baigime balsavimus. Septintasis darbo atvarkės klausimas Luigi Berlinguer. Cari colleghi, come voi ricorderete. Brangus kolegos. Kaip prisiminate, 2010 m. Teisės, e, Liepos mėnesį Teisės komitetas e, gavo tam tikrus įgaliojimus dėl galiojančių teisės aktų šioje srityje. Ši darbo grupė susirinko laiku ir padarė kai kurias išvadas. Šiandieną čia ir susirinkome tam, kad pateiktume tas išvadas ir savo pasiūlymus komisijai. Norėčiau, kad mūsų diskusija būtų labiausiai sutelkta ties ES administracinio proceso teisė. E, teisę, agentūros, institucijos ir panašiai. Taigi ES jau buvo priimtos bendros nuostatos, tačiau mums reikėtų pagalvoti ir apie sektorinius dokumentus, apie procedūras. Per keletą pastarųjų metų ES numatė įvairius administracinio proceso teisės procesus. Tad pagrindinė veikla šioje srityje labai įdomi. Kol kas nėra didelio nuseklumo, tačiau ES labai daug dirba e, administracinio proceso srityje ir e, žiūri, kaip viską sustiguoti teisiškai. Mes ES taip pat įvedėme tai, kas vadin, gali būti vadinama administracinio proceso teisė, ES administracinio proceso teisė. Norėčiau priminti, kad čia nėra visiško nuseklumo, tačiau reikėtų pabrėžti tai, kad piliečiams nebūtinai pavyksta atginti savo sritas administracinėme procese, jie yra labai pažeidžiami. Ir dabar tų naujų nuostatų įvedimas e, gali padaryti taip, kad administracija ir piliečiai atsidurs labai nelygioje situacijoje, nes administracija e, E, yra privilegijuotoje stiprioje e, padėtyje, kadangi turi atitinkamus didelių galių. Tad spragų yra ir tas spragas galime nurodyti. Štai, kad ir piliečiams skirta teisų užtikrinimo apsauga. Ką mes siūlome? Mes sudarėme darbo grupę, nu, darbo grupė atliko tam tikrą analizę, kalbėjome su ekspertais, rengėme klausimus ir po viso to išsirutuliojo kai kurios mintis, kurias šiandieną ir pateikiu tai ir galėtų būti procedūra, kurios, galėt, kurios galėtumėm laikytis. Mintis būtų tokia. Galime imtis Europo, e, pasiūlyti ES teisinę iniciatyvą, pagal kurią būtų e, įvesta privaloma vieninga procedūra visoms ES institucijoms administracinio e, proceso teisės rytyje. Šiandieną turime tam tikrą tikslų teisinį pagrindą, kurio anksčiau neturėjome pagal Lisabonos sutarties 298 straipsnį mes tą pagrindą paklojome ir taip pat dar yra duodamas nuorodas į 41 Europos Sąjungos teisų hartijos straipsnį. Ten yra mm, numatoma sukurti kompetentingą ir efektyvę administracinę struktūrą Europos Sąjungai. Mes siūlome savo dėmesį suteikti į administracinę, e, į administracinio proceso teisę, į administracinės procedūras, procesus. Įmonės, įmonėms piliečiams reikalingas užtikrintumas, jie nori būti apsaugoti, e, jie nori, kad būtų apsaugotos jų teisės ir kad būtų užtikrinamas jų teisės. Tai yra iš ankstinė sąlyga, kuri leistų Europos Sąjungoje mm, e, įdėkti vieningą e, teisinę kultūrą ir vieningą teisinį valdymą, gerą teisinį valdymą. Visa tai turi eiti per e, teisų apsaugojimą, bet ir per tam tikrus soft law Mm, rengėme labai nemažai darbinių susitikimų ir galėjome konstatuoti jų mastu, kad tą pasiūlymą, kurį šiandien pateikėme, galime pateikti. Pasiūlymas yra labai neblogas, ES visada labai santūriai žiūrėdavo į tai, kad būtų kažkoks tai pagrind, kad būtų vieninga teisė kuriama. Uh, kažkokiose srityse, bet žingsnis po žingsnio e, jau sukūrėme administracinę Europos teisę. E, o e, teisų apsaugos klausimas ir toliau lieka atviras, yra įvairių iniciatyvų pateikta, kai kas žiūri į tą klausimą santūriai, tačiau dabar prieėmė tokį momentą, kai iniciatyva dėl ES administracinio proceso teisės turi gauti konkrečių formų. Sakykime, yra labai svarbus e, momentas Italijos teisėje, 241 įstatymas, tas pareikalavo 40 metų. Tai štai žiūrėkite, kas vyksta Italijoje, manau, kad ES šiandieną reikalingas didesnis e, skaidrumas, geranoriškumas. Tikiuosi, kad greičiau rasime kažkokį sprendimą. Dar vienas dalykas. 298 sutarties straipsnis numato, kad ES yra kompetentinga administracinės teisės rytyje. Tai turėtų leisti imtis teisinių iniciatyvų, o komisija kaip tik ir, yra, ir turi iniciatyvų teisę. Mes e, pastebėjome, kad komisija kol kas dar nėra užvedusi teisų, teisų aktų prieimimo mechanizmo, o ką mes komitete darome, mes norime ir siūlome komitete, kad būtų imtasi tokios iniciatyvos, o komisija atitinkamai reaguotų. E, Parlamentas gali suvaidinti atitinkamą vaidmenį šioje srityje, kurį. O kaip tą padaryti, čia jums ir pateikiu šiandieną, kad komisija galų gale e, atliktų jai prigulinti darbą. Ačiū, ponia Vikstrom. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū taip pat jums, gerbiamas kolega Bellinger, už jūsų pasisakymą ir už jūsų intensyvų ir gerą darbą šio klausimu. E, vyks pirmas pasikeitimas nuomonėmis, tad aš labai trumpai išdėstysiu savo poziciją. Atsiprašau, sako kalbėtoja, kaimynų paprašydama kalbėti tiliau. Lisabonos sutartis mums e, suteikia naujus įgaliojimus kurti ES administracinio proceso teisę, tai bus saistantis dalykai Europos institucijoms. Ir čia reikėtų remtis 198 straipsnių, kaip sakė Vas Berlingver. Uh, bus kuriamos struktūros ir administracija. Tai yra iš tikrųjų mums tenkanti labai įdomi užduotis. Manau, kad visi turime būti pakankamai ambicingus pasiūlymus reiškiantis ir kūrybingi. Nėra jokių abejonių dėl to, kad reikia kurti saugumo tinklą, garantijų tinklą piliečiams ir verslui Europoje. Kaip piliečiai turi kreiptis Europos Sąjungos administraciją, ne viskas yra labai paprasta. Na, ne, nereikia pasiskirti 40 metų tinkamai administraciniai struktūrai ir struktūroms sukurti. Dabar daug yra tokių vietų, kur administracinė teisė dėja nėra e, tokia, kokia turėtų būti. Mums reikia e, valdysenų struktūrų, kurios būtų tvirtos, lankščios ir efektyvios ir būtina tą sukurti artimiausių metų institucijos ir taisyklės e, daugėjo pas, pasaraisiais metais, daugiau institucijų, daugiau taisyklių. Privalu dabar pradėti taip vadinamą konsolidavimo darbą, supaprastinimo darbą, būtina procedūras paprastinti, kad ES struktūros būtų piliečiams suprantamos, pasiekiamos, kad verslas būtų suprantamos ir pasiekiamos. E, džiaugsiuosi, galėtume bendradarbiauti su ponu Berlinger ir kitais kolegomis, nes esu šešilinė pranešėja šiuo klausimu. Stengsime taip pat dirbti labai konstruktyviai. Dėkoju. Dėkoju, kolega Ganet. Pirmininkė, šiandienos diena turi būti pažymėta atitinkamai, nes e, jau praeit, pratesėme tokį darbą, kuris buvo prates, pradėtas praeitos kadencijos metu. Visus piliečių šis klausimas liečia. Visi piliečiai nori pasinaudoti paveldėjimo teisę. Taigi šiandieną sprendžiame šį klausimą, tikiuosi, kad 40 metų neprireiks jam išspręsti, nes tada nepasinaudotume to viso vaisiais, kažkas kitas pasinaudoto, reikia pasinaudoti mums. Tarp piliečių ir e, administracijos teisų turi būti tam tikra simetrija. Ir dabar tai, kas yra siūloma, yra visai neblogi pagrindai. Tad manau, kad į tą administracinio proceso teisę reikėtų pasigilinti, reikėtų padaryti taip, kad piliečiai, piliečiams būtų užtikrinamos teisės, kad jie turėtų prieigą prie dokumentų. Šis pranešimas galėtų dominti visą eilę ES piliečių, kurie susiduria su kažkokiamis tai problemomis ES administracinėse struktūrose. Pranešimo kol kas neskaičiau viso išsamei, bet e, tikrai žinau ir jaučiu, kad jūs atlikote puikų darbą. Per kelis ateinančius mėnesius mėnesius pagal tą darbo tvarkę, kurią siūlo ponas Berlinger. Tikiuosi, kad mes žingsnis po žingsnio prieartėsime prie išvadų. Ja. Kolegė Tain. Aš Aldė ilgą laiko dirboje šioje darbo grupėje ir buvau viena iš tų, kurios skeptiškai vertino arba šiek tiek abejojau, ar reikalinga yra būtinybė harmonizuoti šią sferą, galvojant apie subsidiarumo principo taikymo būtinybę, tačiau vis dėlto paaiškėjo, kad administracinio proceso teisės harmonizavimas yra nepakankamas, kadangi daug piliečių net nežino, kur jiems kreiptis, kaip kreiptis, neturi jokio adreso, kuriuo galėtų kreiptis, kuriuo galėtų pasiklausti yra įvairiausių procedūrų prieš kreipiantis į teismą, bent jau Vokietijoje, ir jos niekaip nėra reglamentuojamos. Ir po tų visų diskusijų pasirodė, kad ten, kur sukasi dideli pinigai, kai kalbama apie kartelių teisę, tai ten administracinio proceso teisė yra labai rafinuota. Tačiau ten, kur nekalbama apie pinigus, kai kalbama apie piliečio laisvės ir teisės, kai kalbama apie e, fizinius asmenius, tai čia yra pakankamai didelė teisinė spraga ir todėl akivaizdu, kad reikia imtis atitinkamų veiksmų, kadangi dabar ta sumaištis, kuri šiuo metu įsivyravo įvairiausiose administracinio proceso teisės srityse reikalauja bendresnių administracinio proceso teisės nuostatų ir kad būtų numatytos atitinkamos proceso nuostatos tam tikrose srityse ir jas reikia tarpusavėje suderinti. Be to, mes konstatavome, kad administracinio proceso teisė valstybėse yra labai skirtinga ir todėl rekomenduočiau pasinaudoti gerąją praktiką ir pasiremti tą administracinio proceso teisę, kuri yra pati išsameusia arba giliausiai reglamentuota tam tikrose valstybėse, kur yra naudojamasi labai diferencijuota administracinio proceso teisė kad piliečiai iš skirtingų valstybių narių galėtų tiesiog pasipriešinti tiems administraciniams e, aktams, administraciniams žingsniams, kad žinotų, kaip elgtis ir ką kreiptis. Dėkuoju, kolegė Lichtenberger. Aš norėčiau padėkoti kolegai Berlinguer už jo pastangas ir ryštą, kadangi šitas klausimas yra labai svarbus, jis reglamentuoja ES ir sąjungos piliečių tarpusavio santykius. Todėl čia reikia sukurti daugiau užtikrintumo, daugiau aiškumo, kaip atrodo atskiros administracinio proceso nuostatos. Pavyzdžiui, jeigu būtų parengtas koks nors pilotinis projektas, tai jis galbūt ir parodytų, kokia yra padėtis, kokias klaidas reikėtų ištaisyti Galbūt tam tikros klaidos arba nesklaidumai tiesiog nebuvo tokie matomi, tačiau reikia sudaryti sąlygas piliečiams e, aktyviai dalyvauti ES bendroje veikloje ir jeigu yra tam tikros administracinio proceso sritis, kurios yra nesuprantamos, ne, neižvelgiamos, tai toje srityje mes turime dar padirbėti ir užtikrinti kuo didesnį aiškumą. Reikia, žinoma, e, e, užmėgsti kontaktus su ES piliečiais, piliečių atstovais ir reikia užtikrinti, kad tas nuspėjamumas būtų didesnis, kad žmonės turėtų informaciją apie tai, į kur kreiptis, kadangi teisiniai pagrindai ir procedūros valstybėse narėse yra labai skirtingos. Vienoje valstybėje piliečiai tikisi, kad e, kitoje e, jų laukia tie patys administracinio proceso keliai Užtikrinti daugiau teisinio aiškumo reiškia užtikrinti daugiau procesinio aiškumo. Taigi mes, parlamentarai, mūsų e, visuomenių patikėti išrinkti asmenys, turime nurodyti savo rinkėjams galimybę kreiptis į institucijas, į tam tikras struktūras, reikia užtikrinti daugiau aiškumo, aiškias procedūras, numatyti e, konkrečius terminus ir taip toliau. Taip pat reikia turėti omenyje štai ką. Jeigu vėl viskas bus gražinama valstybėms narėms, kurios įgyvendinamos ES teisės nuostatas yra nepakankamai nuoseklios, Jeigu tą kompetenciją vėl gražinsime valstybėms narėms, tai valstybių narių piliečiai gali skūstis ir mumis, o tai reikštų, kad žmonės vėl nusisuks nuo ES priemamų e, teisės aktų ir vėlgi nerim, neveltins rimtai mūsų veiklos. Todėl labai labai svarbu mums imtis veiklos šioje srityje, greitai irtis į priekį ir palaipsniui eiti būtent šiuo keliu, kadangi šitų procesinių nuostatų įvairovė tikrai neigiamai veikia bendrą klimatą. Kolega Berlingveras pabaigė. Io voglio ringraziare tantissimo gli interventi dei. Mm, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms. Atrodo, kad jie pritarė tos idėjas pagristumai, ponė Tainer tą tai jau minėjo, kai diskutavome praeitą kartą, situacija susiklostė gana delikati, jokių išvadų nepadarėme. E, O jeigu dabar išklausysite, kokią kritiką išsako piliečiai ES atžvilgių, tai pamatysite, kad piliečiai kritikuoja dažniausiai sudėtingumą prieinant prie ES institucijų, kurios yra ir geografiškai toli, ir šiaip nutolusios nuo piliečių. Tai ne e, kažkokiu tai e, piliečių uh, E, trūkumai, o institucijų trūkumai, jos turi reaguoti, dėl to procedūros turi būti e, atviros ir paprastos ir skaidrios. Žinau, kad mes nuolatos traukiam tą pačią dainelę, e, bet konkrečiai praktikoje viso to neįgyvendiname. Ir dabar administracijos, komisijos, valdybos narių, ekspertų patirtį reikia dėkti į praktiką. Tikrai būtų labai naudinga, e, kad visi mes jau įsiklausydami dar labiau įsiklausytume į piliečių balsą. Iki šiol Europos statyba buvo Europos komisijos rankose, tačiau dabar norėtumėm, kad ta komisija prieartėtų prie piliečių, galbūt mums ir pavyks. Dėl to ir siekiame supaprastintos procedūros, dėl to ir raginame komisiją jau dabar imti galvoti apie tokią iniciatyvą, o mes atitinkamai savo vaidmenį taip pat suvaidinsime. Ačiū. Dėkojame kolegoj Belingver. Tai nebus lengva užduotis, puikiai suprantu, O dabar Rot Birint pranešimas. Gerbiami kolegos, jau šiame komitete du kartus kalbėjome šią temą, vieną kartą trumpiau, kitą kartą išsameu, dėl tarnybų Europos Sąjungos pareigūnų tarybos nuostatų ir tarnautojų įdarbinimo sąlygų. Aš pasakysiu, ką aš manau apie šitą pasiūlymą. Mano pranešimas buvo paskelbtas vasario 17 dieną. Aš jame atsižvelgiau į tai, ką mes aptarėme, kokius pasiūlymus jūs pateikėte. Aš pati pasiūliau 18 pakeitimų, juos trumpai pristatysiu. Nuo pirmo iki ketvirto pakeitimai yra susijęs su konstatuojamąją dalimi ir juose dar kartą pagrindžiama, kodėl ES reikalinga ta viešoji tarnyba, kad ES viešoji tarnyba būtų aukštos kvalifikacijos, daugia kalbė kad ES pareigūnais dirbtų daugia kalbiai atstovai iš įvairių valstybių. Ir trečiajame punkte yra sakoma, kad taip pat reikia e, atsižvelgti į valstybių narių viešosios tarnybos pareigūnus Taip pat yra sakoma, kad rengiant deleguotus teisės aktus komisija turi užtikrinti, kad visi svarbiausi dokumentai patektų ir į tarybą, ir į parlamentą. O pačiame tekste pakeitimai pagrindiniai prasideda nuo penktojo. Penktajame pakeitime atsispindi tai, ką aš minėjau praėjusi kartą. Tai yra asmenų su negale apibrėžimas. Šitą apibrėžimą aš perėmiau iš Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisių. Taigi, e, o šeštajame pakeitime aš siūlau numatyti galimybę lengvatinėmis sąlygomis numatyti galimybę asmenims su negale, nediskriminuojant kitų asmenų, pradėti tarnybą ES institucijose. Taigi čia aš siūlau vadovautis taip vadinamas pozityvios diskriminacijos principu. Septintajame pakeitime aš siūlau nuorodą į daugiametę finansinę perspektyvą išbraukti. Praėjusį kartą aiškinau, kodėl Aš esu įsitikinusi, kad neteisinga reglamente, kur kalbame apie ES pareigūnų teises, sieti su finansinė perspektyva. Jeigu valstybės narės mano, kad reikia imtis taupimo priemonių, tai tą reikia daryti, kai vyksta dėrybos dėl finansinės perspektyvos. Tačiau reikia numatyti atskirą biudžeto eilutę, numatyti atitinkamą sumą administracinėms išlaidoms, kartu su parlamentu apsispręsti, o jau paskui institucijos pačios turėtų matyti, kur ir kiek galėtų sutaupyti. Tai, ką siūlo komisija, tas nuorodas į finansinės perspektyvas aš laikau neteisingas, neteisingomis ir aš nemanau, kad reikėtų tas nuostatas išsaugoti tekste. Aš nemanau, kad komisija turėtųsi toliau vadovautis šių nuostatų. Aštuntasis pakeitimas. Dėl komisijos naujai kuriamos kategorijos S, AST SC. Aš nekartą sakiau, kad komisija savo pasiūlymų numato, kad ypatingai veiklai sekretariato uždaviniams įgyvendinti reikia sukurti naują kategoriją, darbuotojų kategoriją. Tai reiškia, kad komisija numato, kad ateityje tai pačiai veiklai atlikti bus trys kategorijas - AST, perinamasis AST ir paskui ASTSC. Aš nežinau, ar komisija gerai pagalvojo, aš nemanau, kad tai yra teisingas siūlymas. Po to pakalbėsiu ir apie kitus pakeitimo siūlymus susijusius su to klausimu. Aštuntajame pasiūlyme vadovausiu komisijos e, logika tačiau prieštaraudama pati savo. Aš nežinau, ar nereikėtų išbraukti tokiu, to komisijos pasiūlymu. Šiandien aš dar kartą permečiau ir galvoju, kad vis to reikėtų atsisakyti šio siūlymo. Vienintelis dalykas, dėl kurio aš sutikčiau, galbūt reikėtų vienoje kategorijoje sulyginti atlyginimus. Mes kalbame apie taupimą, taupimo būtinybę. Jūs puikiai suprantami, kad 2004 metų reformos pasakoje leido sutaupyti 3 milijardus, o iki 2020 metų tęsiant šią reformą bus galima sutaupyti dar 5 milijardus. Tai reiškia, kad 2004 metų reforma iki 2020 metų leis sutaupyti 8 milijardus eurų. Europos komisijos pasiūlymai šiame tekste turėtų leisti iki 20 metų sutaupyti 1,4 milijardo, o po to teoriškai būtų galima taupyti ir po 2020 metų. Tačiau kita vertus vėl galima sulaukti statuto pakeitimų. Taigi šitas prognozuojamas sutaupimas 1,1 milijardo eurų iš tos sumos 900 milijonų, tai yra dauguma sutaupyto tų lėšų, bus pasiekta atleidus tam tikrą darbuotojų skaičių. Tai, kas lieka, tai yra tiesiog niekinga sumeliai. Ir aš sakiau keletą kartų, dar kartą pakartosiu labai rimtai, Aš žinoma, būčiau atsisakiusi visos SC kategorijos. Dabar aš aiškiai šviesiai pasakau, kol galėsiu, tol stengsiuosi užbėgti kelią nežymiems taupimams. 125 milijonus arba 140 milijonų sutaupyti mažiausiai apmokomų ES pareigūnų sąskaitą ir tai yra 90 procentų moterys. Jūs, sakau, komisijai aiškiai, jums parlamentas nepritars. Ir aš sakau jums, kolegos, kad aš tikiuosi iš jūsų, kai jūs pareikšite savo nuomonę, kad jūs taip pat panašiai įvertintume ir suvoktumėte situaciją. O jeigu jūs to nepadarysite, tai aš rimtai tam priešinsiuosi. Tai grįžtų prie aštuntojo pakeitimo siūlymo dėl tos naujos kategorijos įvedimo. SC1 kategoriją siūlyčiau papildomai įtraukti, tai yra numatant didesnį atlyginimą tai siūlomai SC kategorijai. Das bedeutet, dass wir dann Tai reikštų, Tuoj pasakysiu skaičius. Pasimečiau tarp savo dokumentų. Savo pranešime 12 puslapyje nurodau, kad pirmajame etape pradinis atlygimas būtų 2300 eurų, o komisijos pasiūlymas būtų 2163 eurai. Taigi aš siūlau kitos kategorijos pakelti ją iki SC kategorijos vienas lygio ir padidinti nežymiai atlyginimą. Tačiau paklausti, ar jūs manote, kad vien, viena moteris arba vienišai, vieniša vaikus auklėjanti mama gali Briuselį gyventi už 2100 eurų. Ar jūs manote, kad tai yra įmanoma atsižvelgiant į, į visus kaštus, nuomos kaštus ir taip toliau? Ir jūs norite kokybiškos e, tarnybos pareigūnų iš įvairių šalių, kalbančių įvairiomis kalbomis, E, atstovaujančių įvairiausius regionus, visas 27 valstybės, o ne 2-3 valstybės, kad jie pasitenkintų tokio atlyginimu. Toliau aštuntasis mano pakeitimas. Jame aš teigiu, kad ES institucijos turi turėti galimybę netgi ir SC kategorijoje pačios apsispręsti, kokius ašalonus numatys nuo SC1 iki SC3. Taigi čia vėlgi yra siūloma papildoma diskriminacija, sukuriant tą papildomą kategoriją. Tai yra gėdinga dėl to, kad numatomas labai nedidelis atlyginimas ir nenumatoma lankstumo atskirom institucijoms kurti atskirus šios kategorijos ešalonus. Mano pakeitimas 11 numeris, paskui grįšiu prie 9 ar 10. Taigi čia aš dar kartą aptariu atlyginimų lygius pagal abištas siūlomas kategorijas ir aš atsižvelgiau tai, kad reikia užtikrinti geografišką pusiausvyrą ir nediskriminuoti moterų. Dvyliktame pakeitime aš nurodau, kad ir salės tarnautojai taip pat turėtų būti priskiriami SC1 kategorijai kadangi mums Europos parlamentui tai labai svarbu, svarbu paminėti tą kategoriją ne išnašoje, o aš manyčiau, kad reikia vienodai traktuoti šiuos e, e, asmenys vienodai, kaip ir kitus. Devintasis pakeitimo siūlymas. Aš patiksnau komisijos pasiūlymą ten, kur kalbama, kad AST9 gali pakilti į dešimtąją e, kategoriją tik tai pagal tam tikras procedūras. Neaišku, kokios procedūros turėtų būti. Dešimtasis pakeitimas Flexitime tema. Aš praėjusi kartą kalbėjau, kad labai svarbu numatyti galimybės pasirinkti lankstų darbo grafiką, institucijos turi naudotis tokias galimybės. Parlamente įgyvendamas e, bandomasis projektas Europos komisijai, tai jau yra kasdienė praktika. Aš įsitikinusi, kad tas lankstus darbo grafikas yra labai tinkamas personalo valdymo struktūroje. Tačiau kita vertus esu įsitikinusi, kad tam tikrame karjeros lygmenyje neturėtų būti numatyta galimybė sukaupti papildomų atostogos dienų iki dviejų per mėnesį. Europos komisija pasiūlė savo tekste, kad vadybos pareigas atliekantys pareigūnai neturėtų turėti galimybės kaupti tas papildomas valandas arba dienas, nemanyčiau, kad reiktų ką nors bausti, jeigu jis yra A9 kategorijoje, yra e, padalinio vadovas ir vykdo vald, vadybos funkcijas. Vien už tai, kad jisai dirba toje srityje, o tas, kuris yra A12 kategorijoje, gali dirbti pagal lankstų slenkantį grafiką ir taupyti tas papildomas atostogų dienas iki dviejų per mėnesį. Aš nemanau, kad reikėtų čia daryti skirtumą ir todėl manyčiau, kad ES institucijų darbuotojų atostogų nuostatos atitinkamai turėtų būti suderintos. Kita vertus, aš tą lankstaus darbo grafikos idėją remiu, pritariu jai ir savo dešimtajame pakeitimo siūlyme rekomenduoju, kad visi AST ir AD9 kategorijos darbuotojai negalėtų gauti kompensacijų už darbo dieną, kad būtų galima kompensuoti už valandas, papildomas valandas, tačiau kad nebūtų galima kiekvieną mėnesį sutaupyti dvi papildomas atostogų dienas meiner und unserer Personalvertretung habe, weil ich Aš manau, kad tai turėtų taikymą ir AST, ir AD9. 13 ir iki 15 pakeitimuose Ten kalbama apie asistentus, kuriems taikomas perinamasis laikotarpis. Taigi čia reikėtų kalbėti apie visus asistentus, kurie pradėjo po dirbti po 2004 metų, tai yra kai prasidėjo tarnautojų darbo e, sąlygų peržiūra. Komisija e, pateikė savo argumentus, man jiems jie nėra visiškai akivaizdus. Taigi 13, 14, 15 pakeitimuose Aš siūlau pakeisti komisijos siūlomą tekstą. Komisija numatė, kad AST, AST profesinė karjera turėtų apsiriboti AST 7 ešalonų. Tačiau tie, kurie pradėjo karjerą anuo metu prieš statuto reformą, tikėjusi pakilti bent iki AST 11 kategorijos. Žinoma, čia atrodo, kad būtų neteisinga numatyti galimybę pakilti tik tai iki AST 7 kategorijos per 6-7 profesinio darbo metus tiesiog baigtųsi jo karjeros kilimo e, galimybės. Po to reikėtų numatyti procedūras, kad tie darbuotojai būtų perkelti į kitą kategoriją. 16 pakeitimas taip pat turėtų pagerinti komisijos tekstą, kuriame aš aptikau klaidą, neteisingą nuorodą. 17 pakeitimas. Čia numatyta galimybė e, dirbti nepilną darbo dieną prieš išeinant į pensiją. Kai pagal naują reformą yra pasiekiamas amžius iki 65 metų amžiaus, tokiems asmenims reikia numatyti galimybę pasirinkti nepilną nors darbo dienos grafiką. Aš manyčiau, kad tai yra normalu, natūralu, tiesiog tai buvo pamiršta tekste. 18 pakeitimo siūlymas numato šiame teisės akto tekste. Apie tai aš kalbėjau jau darbo grupėje anksčiau dėl to, kad parlamentų akredituoti asistentai taip pat turėtų galimybę tam tikrais atvejais dirbti iki 67 metų amžiaus. Tai yra labai svarbu turėti galimybę pačioms tarnyboms ir taip pat akredituotiems asistentams taip pat yra labai svarbu, jeigu parlamentaras to pageidauja ir kadangi tie asistentai dažnai e, e, e, atlieka tą patį darbą kaip ir ES pareigūnai. E, taigi prieš dvi savaitės aš parengiau šitą pranešimą. Kovo mėnesį bus parengtas galtinis išvasas tekstas, o balandžio mėnesį pabaigoje galėsime balsuoti dėl mano pranešimo, o kovo pabaigoje galėsime dar kartą padiskutuoti dėl siūlomų pakeitimų. Aš dabar norėčiau padaryti tai, ko nepadariau pačioje pradžioje. Noriu padėkoti kolegoms, kurie man padėjo buvo sudėtinga dirbti, taip pat dėkoju ir komisijos atstovams, kurie puikiai bendradarbiavo su manimi, jie pateikė visą dokumentaciją be priekaištų. Jeigu mes nebūtume gavę tos papildomos informacijos iš Evos e, Vojtovič be Leticija ir dėl kitų kolegų paramos. Taigi aš dėkoju visiems e, dėl tam tikrų priežasčių Eva negali pratesti šito darbo. Taigi aš linkiu tau puikių atostogų, linkiu sėkmingo gimdymo ir gražaus sveiko kūdikio. Kolega Vikstrom. Dėkoju. Pane pirmininkė, ačiū Jums, gerbiama kolegė Rodberint. Jūs iš tikrųjų atlikote didžiulį darbą šiuo sudėtingu klausimu. Tam reikia talento, atsparumo, kantrybės ir daug diplomatiškumo. Aš asmeniškai taip pat norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs gana tvirtai laikėtės nepalenkiamai savo pozicijų. Kartais to reikia. Na, aš pakankamai ilgai nebuvau čia, tačiau žinau, kad Jūs uh, sekėte atidžiai šį klausimą. Tais laikais, kai piliečiai ir valstybės narės ES jaučia spaudimą dėl finansų krizės, manyčiau, mums tenka moralinis įsipareigojimas mums, e, Europos institucijoms, e, dirbti efektyviau ir kūrybiškiau. Mes taip pat turime pasakyti, kad tai turėtų taikyti na, visoms institucijoms, įskaitant ir mūsiškę. Mm, to reikia, kad būtų galima efektyviai dirbti, tačiau taupyti efektyvumo sąskaitą negalima. Būtina toliau turėti tokias sąlygas, kad mūsų institucijose dirbtų Europos žemynų geriausieji. E, be abejo, prieimimas į darbą yra susijęs savaime suprantamas su žmonių nuopelnais, tačiau mums reikia talentingiausių, geriausių žmonių. Mes matome, kad mūsų šalyse populistai kviečia taikyti drakoniškas taupimo priemonės, mes tą girdim. Ir, na, tikimasi reakcijos iš mūsų. Kadangi e, pranešėja pristatė problematiką, aš nebekalbėsiu papildomai apie tai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad savo vardu ir liberalų frakcijos vardu norėčiau patikinti pranešėją, kad mes remsime jos darbą taip, kaip tą darėme iki šiol tikiuosi, kad pranešimo projektas yra iš tiesų visiems geras, e, gera platforma darbų pradžioje, o paskui galėsime sėkmingai dirbti toliau. Norėčiau pateikti keletą pakeitimų, tačiau daugeliu atveju supratau, kad galėčiau pritarti panešėjos parengtam projektui. Dėkoju. Anche collega Cano. Presidente, io vorrei fare riferimento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau apie 9 ar 11 pakeitimus tarti keletą žodžių. Kaip sakė pranešėja, likusi dokumentų dalis yra puikiai, tačiau manau, kad dėl nacionalinės kvalifikacijos ir daugiakalbysės reikalavimai yra labai svarbus. Norėčiau grįžti prie komisijos agentūrų, Europos komisijos agentūrų, apie jas nekalbama tekste. Vykdančiųjų agentūrų yra šešios ir tikiuosi, kad toms agentūroms taip pat bus taikomas šis naujasis reglamentas, kad tai privalo būti bent jau paminėta, nes jeigu taip nebus padaryta, vėl bus palikta spraga ir gali nutikti taip, kad tų agentūrų darbuotojai bus diskriminuojami. Aš šią temą pateiksiu pakeitimą, tačiau dabar norėčiau pasakyti, ponė pranešėja, kad privalu šiuo klausimu pamastyti. Aš mm, tiesiog kol kas daugiau pamastymų neteisiu, tebūnie tiek kol kas. Baltasar, bitte. Lega Baltasar. Ačiū, pirmininkė. Pone Roteberė, norėčiau pasveikinti, nes darbas, kurį atliko, jie atliko, yra puikus. Labai ilgai rengė šią, šį pranešimą, susitikimų vyko daug, pranešimas puikus ir tai puikus pagrindas artimiausiomis savaitėmis bei mėnesiais vykstanč, vykstančiomis diskusijomis dėl e, pareigūnų e, tarnybos reformų. Pritariu kolegau mintims, taip pat pritariu tam, kad čia reikia pritraukti aukštos kvalifikacijos ir nepriklausomą e, personalą, kuris galėtų užtikrinti kaip galima profesionalesnį institucijų funkcionavimą. Taip pat pritariu tam, kad reikėtų labiau domėtis žmonių su negale darbo sąlygomis. Institucijoms reikia suteikti galimybę e, tiem žmonėms teikti uh, įvairias galimybės savo karjerą vystyti čia. Taip pat norėčiau, kad vienų institucijų poreikiai papildytų kitus kitų ir kad tai neprieštrautų. Bet norėčiau ir išlygas pareikšti kai kurias dėl pakeitimų, dėl karjerų e, struktūros. Pagalvočiau, dar norėčiau pagalvoti apie tą naują kategoriją SC. ASTSC. reikėtų padaryti taip, kad e, į žemesnės kategorijas žmonės būtų. Į aukštesnę kategoriją negu siūlo komisija būtų priima. E, tos galima, žinoma, ir sutaupyti, jeigu bet ne, link, ne multilingvizmo sąskaita, galima sutaupyti kitaip. Sakykime, 27 straipsnio naujas nuostatas galima panaudoti įstatų. Dėl aštunto pakeitimo taip pat turėčiau išlygų. dėl aukštesnių pareigų ASTS negu AST. Manau, kad šitie pasiūlymai dėl naujos kategorijos turėtų būti paremti kai kuriais objektyviais kriterijais, kurie pateisintų, kodėl e, SC S1 yra, kodėl tos pareigos yra aukštesnės už SC1? Dėl įvairių funkcijų apibrėžimo, įvairių uh, lygių funkcijų. taip pat reikėtų pasigilinti. Tai Poniai Roberen pritariu e, pakeitimams taip pat, tačiau pranešime kai ko trūksta. Viena vertus mes turime taupyti, valstybės narės to labai garsiai reikalauja, o taryba taupimą kelia vos ne į pirmą vietą ir labai, sakyčiau, brutaliai. O iš kitos pusės yra būtinybė kurti ir efektyves, ir uh, gerai dirbančias, e, su kompetentingais specialistais institucijas. Kad reikėtų kažkaip tarpusavėje viską suderinti, tuos tikslus suderinti. O tuos tikslus suderinant nereikėtų uh, iš, išleisti iš akių, kad personalas turi būti ne tik kompetentingas, bet ir turi domėtis savo darbu, jisai turi turėti tam tikrą motivaciją. Taip kad mano siūlysimi pakeitimai labiausiai yra susiję su e, karjeros struktūra, galbūt nereikėtų per daug skirti dėmesio kilimui karjeros laiptais, jeigu žmogus dirba seniai vienose ar kitose pareigose, reikėtų kažkokius tai gal vertinimo mechanizmus pasitelkti. Ir e, tuos, kurie yra kompetentingesni, profesionalesni, tik tuos skatinti, o ne tuos, kurie seniai dirba. Taigi reikėtų efektyvesnių kriterijų kad tais kriterijais pasirėmus galima būtų vertinti žmonių teikiančių paslaugas kompetenciją ir darbą. Dar vienas dalykas atsakomybės ir karjeros santykis. Tie, kurie, kuriems tenka didesnė, didesnė atsakomybė, turi kilti karjeros laiptais greičiau, jeigu pareigos einamos sąžiningai su e, didelės atsakomybės prisėmimu. E, jeigu žmogus dirba geriau negu kitas, tai jisai turi ir būti paskatintas atitinkamai. Tokiu būdu gal nebus sugriautas, sugriauta pusiausvyrą tarp e, e, tvarumo, tarp kompetencijos ir tarp motivacijos. Pakeitimus šiaip ar taip pateiksiu ir pabandysiu tais pakeitimais praturtinti pranešimą tam tikrais aspektais, kuriuos reikėtų labiau iškelti. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ačiū, dėkuoju kolegoms už kolegiai, už labai tą sudėtingą darbą, sudėtingomis sąlygomis. Aš džiaugiuosi jūsų ryštu pasiekti proveržį, nustatant atlyginimus ir aiškias taisyklės, įdarbinant žemesnės kategorijos darbuotojus ta sutaupyta suma iš tikrųjų yra nežymi, o iš tikrųjų taupoma būtų ypač moterų e, sąskaita, tada iškiltų klausimas, ar jos galėtų pragyventi už tą siūlomą atlyginimą e, Bruselyje, kadangi čia kalbame e, apie gebėjimą kalbėti įvairiomis kalbomis, apie patikimumą ir nežinia, kaip reikėtų užtikrinti tas e, e, savybės. Kaip ten bebūtų, labai atidžiai reikėtų formuluoti nuostatas dėl šios kategorijos, kada mes kalbame apie ES ateitį, apie lankstumą ir apie galimybę patekti į ES institucijas. Aš vis galvoju apie tokias situacijas, kai profesionalus valstybių narių pareigūnai turi rotuoti, keistis tarp valstybių narių ir parlamento ir jeigu mes nenumatytume galimybės keistis tokiais pareigūnais su nacionalinėmis valstybėmis, tai tiesiog sukurtume per daug sudėtingas sąlygas. Norėčiau padėkoti dar kartą už jūsų ryštą ir nusiteikimą ginti žmonių su negale teises. Svaibu, kad čia būtų užtikrinta lygybė, lygios teisios, teisės tai yra pareiga mums, tuo labiau, kad šitas klausimas skirtingai yra sprendžiamas atskirose valstybėse. Čia aiškiai atsispindi tai, kaip naudinga tam tikrai žmonių kategorijai, kurie atvyksta iš skirtingų valstybių ir atlieka labai svarbų darbą. Taigi džiaugiuosi už šitų nuostatų traukimą į jūsų pasiūlymą dėl flexitime, lankstaus darbo grafiko. Jau ilgai diskutuojama, ar reikėtų taikyti tą nuostatą ir vadybos ešalonę. Manyčiau, reikėtų pagalvoti, ar tas papildomų dienų sutaupimas gali motivuoti geriau dirbti. Aš nežinau, kaip atsakyti į šitą klausimą. Galbūt jūs nurodote tinka kelią, tačiau aš dar ir toliau studijuoju tuos kilogramus dokumentų, kurie e, pateko į mano rankas pastaruoju metu. Aš nežinau, ar aš visus apriepsiu, kaip ten bebūtų, pasistengsiu. E, kitas klausimas tai yra tos e, e, atviros durys, kai tam tikri e, pareigūnai padirbėję verslo struktūrose vėl turi teisę sugrįžti į ES institucijų tarnybas. Šiuo klausimu mes dar turėtume padiskutuoti ir labai intensyviai keistis nuomonėmis. Iš esmės aš pritariu pagrindinėms pranešėjos teigimniams, pakeitimams. Aš dar mastau apie tą solidarumo mokestį. Jis turėtų būti progresyvinis, progresinis atsižvelgiant į tai, kokioje kategorijoje dirba tam tikras pareigūnas. Manyčiau, kuo aukštesnės pareigos, ties atlyginimas, tuo didesnis turėtų būti šitas solidarumo mokestis. Tik tada e, tas siūlymas būtų priimtinas ir žemiausios kategorijos e, pareigūnams. Taigi dėkoju už puikų bendradarbiavimą ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad tie pakeitimai nėra lengvi, tačiau reikia prisiminti kad mes esame įsipareigoję, privalome galvoti apie taupimo galimybės, tačiau reikėtų pagalvoti, koks yra pats žemiausias atlyginimo lygis šioje kategorijoje. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į lyčių perspektyvą. Mes turime užtikrinti vienodas sąlygas visų lyčių atstovams ir čia reikėtų užtikrinti daugiau e, aiškumo, daugiau garantijų, ypač moteriams, kurios dirba mažiau apmokamą darbą. Tikiuosi, kad mums pavyks. Kolega Tain, o po to komisija. Ja, ich hatte mich ja hier schon mehrfach zu dem Thema geäußert und. Aš kiek kitokios nuomonės laikausi negu pranešėja. Žinau, kad nesusilauksiu nei kolegų, nei bendradarbiavimo bet, bet nei kolegų simpatijų, tačiau turiu pasakyti, kas man rūpi. Visur dabar yra bandoma taupyti ekonomikos verslo srityje bei valstybių narių viešosiuose institucijose, valstybinėse struktūrose. buvo siūloma daug Graikijos e, piliečių, kurie e, galėjo būti išsiusti į Graikiją ir padėti valstybėje e, sustiprinti tą ekonominę padėtį. Tačiau paaiškėjo, kad jiems tai yra nepalanku, kadangi Graikijos tarnautojai uždirba netgi daugiau negu ES tarnautojai. Taip pat tas pats pasakytina ir apie Berlyne dirbančius valstybės tarnautojus, kurių atlyginimas iš esmės skiriasi. Reikia atsižvelgti į tuos e, savrankiškus verslininkus, kurie turi pralėti daugybę prakaito, kad uždirbtų bent dalį tų e, lėšų kurias gauna ES pareigūnai. Piliečiai tikisi ir nori, kad mes taupytume. Ir mano manimu, kaip piliečių manimu, Europos parlamente nėra pakankamai taupama. Komisija siūlo per keletą metų sutaupyti e, didelės sumas Jūs sakote, kad tai yra niekingos sumos, tačiau ir maža suma yra labai svarbi. Kita vertus, čia nekalbama apie labai mažas sumas. Pagalvokime, kaip čia arogantiškai kalbama apie šimtą tūkstančius eurų. Aš pirkame EFKO posėdyje siūliau pagalvoti apie šimtą tūkstančių eurų kuriuos nebuvo aišku, kam bus kam jie bus naudojami. Buvo sakyta, kad visą laiką rasime, kam panaudoti. Jis sakė, kad neverta čia diskutuoti apie šimtą tūkstančių, o dabar jūs dar kartą kalbate, kad nevertu, neverta laužyti jiečių dėl poro šimtų tūkstančių eurų. Mes esame deleguotos iš to paties mėnesio ir pasakykite mūsų miesto atstovams, piliečiams, kad jūs nemanote, jog verta diskutuoti apie keletą šimtų tūkstančių eurų. Tai yra miestas, kuriame apskritai uždirbama mažiausiai visoje Vokietijoje. Dėl sekretoriato uždavinių ir dėl šitos kategorijos, žinoma, galima įtraukti naują kategoriją asmenims, kurie išspausdina tekstą, kuris pakeičia spausdinimo aparate dažus. Tai dauguma yra žmonių, kurie dirb, gyvena Bruselėje ir Bruselio e, aplinkinių e, jo rajonų. Ir aš nemanau, kad čia reikėtų užtikrinti konos regioninį atstovavimo principą tai ne, to nedaro ir tarptautinės organizacijos, jos tiesiog pasitelkia tuos žmonės, kurie dirba, gyvena toje šalyje, tame mieste, lygiai taip pat naudos iš to turi ir belgų visuomenė. Ir jeigu tą darbą atlieka tik tai moteris, tai susijęs su tuo, kad nėra pakankamai kvalifikuotos, kadangi tai yra Belgijos problema, kad ji neskatina moterų išsilavinimo ir kitas dalykas, ar iš tų pajamų galima gyventi. Dažniausiai šimtų procentų šitos moteris yra ištekėjusios ir gauna dvigubai daugiau negu jos e, vyras ir todėl yra keista, kad joms būtų siūloma užkirsti šias kartjeros galimybės uždirbti dvigubai daugiau negu įprasta sekretoriai. Taigi nėra jokios prasmės siūlyti tokius teiginius, tuo labiau, kad tai yra Belgijos pilietės moterys, jos nestudijavo dėl to, kad būdamos 20 pagimdė vaiką ir negalima sakyti, kad čia pasisakoma iš esmės prieš moteris, siūlant įtraukti tokią žemo apmokestinimo kategoriją. Komisija. Merci, le... Dėkui komisijos atstovui. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad šiandieną pateikiamas pranešimas yra gana e, riboto pobūdžio statuto požiūrių, nes čia yra ne keliamas klausimas dėl kai kurių sudedamųjų dalių, būtent dėl to, kaip stiprinti atsakomybės ir atlyginimo e, santyki Komisija būtent tą ir siūlo e, dėl, sakykime, dėl, dėl, dėl padėjėjų, kai ko nesiūlo komisija. Ir dėl naujo, naujų darbuotojų sekretorijete, na, sakykime, žinau, kad pranešėjai labai sunku tą priimti, bet ASTSC vis tik tais pozicijos E, pranešime gin, gin, ginamos. Darbo laiko padidinimas e, ar kelionių dienų mažinimas yra tam, tikras, e, tam tikros taupimo priemonės, pateikiant pranešimus pateikta kai kurių visiškai teigiamų nuostatų susijusių su neįgaliaisiais asmenimis. Dabar dėl tų pakeitimų, kurie turės poveikį biudžetui e, ir kuriuos e, sunkiau įgyvendinti. Tai čia išskirčiau du tipus tokių pakeitimų. Pirmiausia, tokie pakeitimai, kurie turi poveikį biudžetui nedelsiant. Tai būtų pasakyta apie ASTSC karjeros e, tarnautojus. Mes pamatėme tai 11 ir 8 pakeitime pateiktuose kad kai, kai siūlyta, kad ASTSC vienas e, turėtų 8,5 procento padidėti atlyginimas, o karjeros pabaigoje maždaug 13 procentų tai sudarytų. Tai toks būtų 11, tokia būtų 11 pakeitimo esmė, o 8 pakeitimo esmė būtų tokia, kad sekretoriatui reikėtų ne tik tais SC1 piliečių, e, tarnautojus samdyti, bet net iki SC3. Šitų dviejų pakeitimų kombinacija gali privesti prie to, kad dabar e, mūsų siūlomas samdymas padidėtų 38 procentais atlyginimas. Mes siūlėme iš pradžių du tūkstančius ir e, kelius šimtus, o dabar padidėtų iki trijų tūkstančių ir kelių šimtų, kitaip tariant, 38 procentais padidėtų atlyginimas. O jeigu žmonės priimtume jas 3 lygį, tai, ta, tai reikštų, kad dabar pagal šiandienos situaciją e, tai atitiktų AST e 2 lygį, o tai yra aukščiau negu mes, aukštesnis lygis, negu mes šiandieną priimame darbuotojus. Dar norėčiau e, pabaigti su tais 8 ir 11 pakeitimais. Pagal pirmosius vertinimus matome, kad e, prarastume maždaug 47 milijonus per artimiausias, artimiausios finansinės perspektyvos laikotarpį, tad su pranešėja kartu turėtumėm E, sutarti, kad 1,1 milijardas yra tokia suma, kurią reikėtų vis tik tais nagrinėti bendro paketo kontekste e, ir būtent į tai reikėtų atsižvelgti diskusijoje. Toliau dėl AST karjeros tarnautojų, mes atsižvelgtume į 13 pakeitimą, kuriame yra numatyta naujos pereinamojo laikotarpio priemonės. Kitaip tariant, tie, kurie dirba dabar sekretorijate pagal AST e, sistemą, e, turėtų pasiekti nebe AST numatytą 7 lygį, o 9 lygį. Mes anksčiau negalėjome tų skaičių uh, E, pasiekti, bet tą padaryti reikia. Ir mes siūlome padidinti atitinkamai atlyginimą 26 e, procentais, kas leistų atitinkamai pakoreguoti į didesnę pusę ir pensiją. Toliau septintas pakeitimas. Septintas pakeitimas yra susijęs su e, statutu, su, metiniais, su metiniu biudžetu ir su finansinėmis perspektyvomis. Tad komisija bandė visas šitas sudedamasias dalis kažkaip tai sutaikyti tarpusavyje, žinodama, kad jeigu žmonių skaičių mažinsime, tai artimiausiai finansiniai perspektyvai turės teigiamos įtakos, bet kita vertus, toks įsipareigojimas, aišku, turėtų būti atspindėtas finansinėse perspektyvose, bet apie finansinės perspektyvas mes kalbame kitose formuose ir pagal 312 straipsnį mes turime laikytis finansinės perspektyvos. Komisija ne tiek norėtų laikytis tų įsipareigojimų, kurie yra nustatyti perspektyvoje, bet kiek, e, kiek tarp institucinio susitarimo, pagal kurį reikėtų skirti penkiems ateinantiems metams penkis papildomus procentus biudžete. Dar e, dėl fleksitaimo. Manau, kad komisijos pasiūlymas buvo toks, kad fleksitaime neturėtų dalyvauti e, padalinių vadovai. Kita vertus, padalinių vadovams irgi turi būti suteiktas, suteiktos galimybės poilsiui. Personalui, nevadovaujančiam personalui, e, turėtų būti nustatomos vienos taisyklės, o vadovaujančiam personalui turėtų kitos taisyklės būtų nustatomos. E, ir komisija netmetė tokios galimybės, kad vadovaujantiems asmenims būtų suteikiama e, poilsio laikotarpis iki pusės dienos. Bet čia, kas numatoma pakeitimuose, e, jau yra numatoma pernelyg dosniai, juk tie žmonės patys skirsto poilsio laiką. Tai štai tokie pakeitimai kai kuriems AST darbuotojams tie pakeitimai e, turėtų labai didelės reikšmės, kurie atsispindėtų ir finansinėse perspektyvose. Bet iš kitos pusės reikėtų žiūrėti, kad nesumažėtų darbuotojų. Reikė, darbuotojų reikėtų žiūrėti, kaip ta pusiausvyrą visur tinkamai išlaikyti. Dėkuoju prieš dar kartą suteikti žodį pranešėjai. Norėčiau pasakyti, kad neveiksime visų darbuotvės klausimų iki pietų. Sekretoriato atstovai sako, kad nebūtina aptarti jų šiandien, tačiau reikia susitarti dėl pakeitimų pateikimo datos. Taigi mes taip ir pasielgsime. Balsavimas šiandien užtruko ilgiau, vertėjai sutinka dirbti dar septynias minutės, taigi pranešėjai skiriu šešias minutės. Ačiū. Aš tikiuosi, pavyks man atsakyti per šešias minutės. Manau, kad ir vertėjams įdomus bus mano samprotavimai. Aš dėkuoju kolegoms už pasisakymus. Patpritariu kolegijai Wingstrom, kad taupimo laikais valstybėse narėse mes taip pat turime galvoti apie taupimą. Būtent dėl to yra įdomu, kad tos valstybės, kurios garsiausiai šaukė, pavyzdžiui, Vokietija, kolegė Taim taip pat, ko gero įdomu, kad Vokietijos federacinė vyriausybė, kurioje dirba ir Taim partijos atstovai, 2011-2012 metais 1,3 procentais padidinti tarnautojų atlyginimai, o 2012 metais bus didami 2,4 procentais. Tai reiškia, per 3 metus bus padidinamas atlyginimas iki 3,7 procentų. Tai nėra tik 3,7 procentai kaip skaičius, bet tai yra trečias, tai yra 13 atlyginimas. Ir pateiksiu dar kitų pasiūlymų. Vokietija, Prancūzija 2 procentais padidėjo, padidino Vokietija 3,6, Niderlandai 2 procentais, Junktinė karalystė 1,3 ir galėčiau patęsti ir tęsti šitą sąrašą. Žinoma, reikia galvoti apie taupimą, tačiau reikia vadovautis faktais. Žinoma, reikia nekalbėti pusę lūpų, reikia sakyti visą tiesą. Garganį norėčiau pasakyti, kuris jau išėjo kad Europos komisija savo tekste numato, kad reikėtų taikyti tas nuostatas ir agentūroms. Aš tikiuosi, kad Garganį įsigilins į šitą nuostatą ir jam to pakaks. Baltazarį paminėjo labai daug svarbių dalykų, išsakė įdomių pastabų, dėkoju už jas. Iš tikrųjų, karjeros struktūra įtraukit SC naują kategoriją gali būti papildomas motyvas Jis mano, kad geografinę pusiausvyrą galima pasiekti kitomis priemonės. Pagalvokite, kaip. Aš dėkoju Jums už tai, kad Jūs, kalbėdamas apie aštuntą pakeitimą, Jūs kalbėjote ir apie prieimimą pagal atskiras kategorijas kad institucija gali pati apsispręsti, ar priims pagal e, SC pirmąją ar trečiąjį ešaloną. Lygiai taip pat galime daryti dar dabar. AST kategorijoje. Aš manyčiau, reikėtų numatyti lankstesnės galimybės institucijoms ir galimybę priimti į aukštesnį ešaloną. Žinoma, viskas priklauso nuo e, ešalono struktūros ir nuo į nuvertinimo. Pone Lichtenberger, dėkuoju už pastabas dėl e, ne, žmonių su negale įdarbinimo galimybių. Tie, kurie ima e, atostogų dėl asmenių priežasčių, paskui dirba e, privačiose įmonėse, reikėtų skirti tuos, kurie e, prieš pensiją tiesiog nutraukė savo veiklą, o po to perina pas kitą darbuotoją. 16 statuto straipsnėje yra labai aiškios nuostatos, galbūt jos netinkamai taikomos, tačiau reikėtų vadovautis galiojančiomis nuostatomis dėl tų atvirų durų tiems, kurie sustabdė savo tarnybą. Taryba yra kaip viską e, siurbintis e, slibinas. Galbūt, kad tai, ką mes nuspręsime dėl solidarumo lygmens, tai ir bus tiesiog praryta. Galbūt tai bus 1 procentas, galbūt bus 12 procentų, tačiau aš nieko nenoriu atiduoti dykai e, tarybai, nes tai, ką mes pasiūlome, jis dar padidina ir patvirtina. Taigi palūkėkime. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad apskritai vertinant mano pasiūlymus dėl SC Čia kalbama apie 20 milijonų eurų. Aš nežinau, kiek čia promilių skaičiuojant nuo viso mūsų biudžeto. Be to mes kalbuojam, kalbame ir apie sutaupimus po 20, 24, 26 metų, nežinodami, kokia raida apskritai nusistovės. Žinoma, žinoma, reikia numatyti daugiau lankstumo suteikiant laisvę priimti darbuotojus pagal tos pačios kategorijos pirmą ir trečiąjį ešaloną. Taigi, gerbiami kolegos, aš manyčiau, kad mums galų gale pavyks susitarti šiame komitete, taip pat patarimuosiuose komitete ir mes sustiprinę savo pozicijas galėsime pateikti savo pasiūlymus tarybai. Mes niekas nesame suinteresuoti pateikti bet kokį savo darbo produktą, kadangi mes esame kiekvienas savo šalies atstovas ir mes turime atstovauti mūsų vargėjų interesams institucijose. Dėkoju Jums ir vertėjams. Baigėme rytinį posėdį, sugrįšime 15 val. į salį. O, kaip minėjau, foje laukia Jūsų furšetas.